να υπενθυμίσω και πάλι ότι υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλετε αίτημα για να σας... Norėčiau priminti dar kartą, kad galima prašyti žodžio vykstant spontaniškų pasisakymų procedūroms ir taip pat galima teikti klausimus pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taip pat galite pasinaudoti elektroninę sistemą esančią prie įėjimo į salę. O dabar žodis komisijos vardu ponui Mimica. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiami Europos parlamento nariai. Europos komisija yra įsipareigojusi saugoti ES e, miškus ES ir visame pasaulyje būtina tam turėti reikiamus teisės aktus, kuriuos turime ES lygmenių. Daug miškų yra saugomi, daugelis jų apsaugoti e, yra priemus paukščių apsaugos ir buveinių apsaugos direktyvą. Būtina, kad tos buveinės būtų atkurtos ir išlaikytos, kad jos būtų tinkamai e, išlaikomos. Dabar 23 procentai ES miškų yra Natura 2000 tinklo dalis. Tai yra saugomos teritorijos. Be to, rūšių apsauga e, tiek saugant e, buveinės, tiek saugant e, paukščius ir atitinkamos direktyvos apima visą ES teoriją. Aplinkos saugos e, E, organizacijos yra mūsų sąjungininkai ginant aplinkosaugos teisės. Kita priemonė yra direktyva dėl ap nusikaltimų aplinkosaugai. Europos komisija vertina, kaip ta direktyva padėjo kovoti su nusikaltimais aplinkai aplinkosaugai. Dabar Europos komisija atlieka plačias konsultacijas, jos vyks iki 2020 sausio. Mes vertinsime e, būtinybę arba ne peržiūrėti šį teisės aktą ir aiškinsimės, kaip pagerinti jo gyventinimą. E, medienos reglamentas taip pat e, įpareigoja nepirkti medienos ir jos produktų, jeigu ta mediena yra gauta nelegaliai. Būtina pripažinti, kad piliečių gerbų Europos Sąjungai e, nu, siekiant užtikrinti gerbų yra būtina užtikrinti, kad tie teisės aktai būtų tinkamai saugomi, tai padeda kovoti su nusikalstamumu. Ir laikotarpį apimantis dokumentai, tas laikotarpis siekia 2021 metų. Politikos e, įvairius ciklai turi pirmiausia e, tikslą pagerinti bendradarbiavimą tarp teisės saugos institucijų ir ES agentūrų kovojant su nusikalstamomis grupuotėmis. Visą tai daroma vykdant įvairias operatyvinės veiklas. Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų gyvenintos atitinkamos taisyklės, kad būtų imima, imamasi reikiamų teisės aktų gyvendinimo priemonių, įskaitant baudas ir sankcijas. Europos komisija stebi kaip tos taisyklės yra įgyventinamos ir imasi veiksmų, kai tai yra reikalinga. ES taip pat teikia finansinę paramą tam, kad būtų galima miškus tinkamai atkurti ir juos valdyti bei prižiūrėti atitinkamai pagal ES miškų strategiją. ES Taip pat taisyklės apima ir bendra žemės ūkio politika. Ten yra numatytas finansavimas miškų apsaugai 8,2 milijonų eurų viešųjų iš, milijardų viešųjų išlaidų yra numatyta 14-20 metų e, bendroje finansinėje programoje. Na ir dar vienas dalykas tai - nesenas komunikatas dėl ES veiksmų, kurių tikslas saugoti ir atkurti pasaulio miškus, rodo, kad ES Mm, didina savo pastangas tam, kad būtų įmamasi globalių veiksmų, e, kai pažeidžiami e, bioįvairovės principai, kai daromi nusikaltimai šioje srityje. Europos parlamentas ir aiškiai pareiškia savo poziciją. Čia dar kartą noriu pasakyti, kad e, medienos reglamentas turi čia didžiulę reikšmę. Iš trečiųjų šalių neimportuojama mediena, jeigu jinai gal gauta nelegaliai. Taip pat ES ir vidaus ne, neeksportuojama, neimportuojama tokia mediena. E, yra gaunama e, skundų dėl nelegalių miškų kirtimų e, kai kuriuose valstybėse narėse, kai kertamos sengirės. Mes vertiname situaciją, aiškinamės. E, Rumunijoje, pavyzdžiui, e, yra toks atvejis, su šios šalies valdžia dirba Europos komisija vertindama situaciją. Visa tai yra vykstantis procesas, e, analizuojama Kopernikus vaizdo medžiaga susijusi su tais negaliais, nelegaliais kirtimais. Dėkoju. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα. Ačiū komisijos nariui. Dabar frakcijų vardu, APP e vardu, ponas Būda. Tai 40 procentų ES teritorijos yra padengta miškais ir 3 milijonai europiečių dirba miškininkystės sektorėje. Tai yra nepaprastai svarbu gyvybei bendrai, bet tai taip pat labai svarbus sektorius menkai apgyventose teritorijose. Tačiau žaliai miškai nėra neriboti ištekliai ir visas pasaulis dabar kovoja su gaivaliniais reiškiniais, kurie nepripažįsta valstybių sienų ir vyksta um, klimato kaita labai gili visame pasaulyje. Tvarus miškų tvarkymas yra labai svarbus. Todėl šiame kontekste ypač atsižvelgiant į CO2 e, didėjančias išlakas. Tad turime padaryti viską, kas yra įmanoma politiškai, kad mm, nebūtų pakengta mūsų miškams, kad būtų atkirta jų gera padėtis, kai yra reikalinga. ES ir valstybės narės privalo remti priemonės miškų atkūrimui ir e, taip pat ir tos, e, to žemės, kurioje pakengta atkūrimo ir taip pat naujų miškų sodinimo, kur tai reikalinga. Marija Irena. Kasmet vyrai ir moteris kovojantis už aplinkos apsaugą labiau nukenčia nuo grasinimų ir smurto. 160 asmenų 2018-aisiais nukentėjo. Jeigu tie žmonės nenužudomi, jų, jie dažnai būna areštuojami nelegaliai, jie patiria grasinimus ir persekiojimus, toimasi vyriausybės arba įmonės, kurios grobė tų žmonių žemės ir jų miškus. Tačiau tų smurto atvejų skaičius auga. Jeigu Europa nėra labiausiai nukentėjęs žemynas nuo to smurto, jo vis tiek ES yra. Du žmonės žuvo, nes kovojo su nelegaliais miškų kirtimais Rumunijoje. Junktinė karalystėje trys žmonės buvo pas, nuteisti kalėjimo bausmėms už tai, kad e, skalūnės dujas nusprendė naudoti nelegaliai. E, dažnai tiems aktyvistams kyla grėsmė ir dažnai dėl finansinių interesų žmonės imasi tų e, nelegalių veiksmų. Reikia aiškiai saistančių įstatymų, kad būtų aišku, kai bus nubausti tie, kurie tos aktyvistus persekioja. ES kompanijos, kurios importuoja žaliavas iš trečiųjų šalių, turi įsitikinti, kad jų partneriai E, laikosi žmogaus teisų principų ir aplinkosaugos teisės aktų. Medienos reglamentas yra geras reglamentas, tačiau turime ir toliau nepaliaumi kalbėti apie įmonių teisę, apie jų įsipareigojimus. Būtina, kad e, žmonės turėtų prieigą prie teisingumo, jeigu kenčia nuo tokio persiekimo ir smurto. E, ne, negalima leisti, kad aktyvistai būtų nutildyti. Būtina, kad teisinėmis priemonėmis kovoti prieš tos, kurios daro žalą gamtai. E, tų e, persekiojimas teisinis tų aktyvistų dar labiau apsunkina tų žmonių situaciją, dar ir dėl patiriamo smurto. Taigi būtina padaryti viską, kad aplinkosaugos aktyvistų interesai būtų ginami geriau Europoje ir visame pasaulyje. Dėkoju. Ačiū. Renew frakcijos vardu Rodrygės Ramos. Gracias. Gracias, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. miškai yra gyvybės šaltinis. Per 40 procentų gyvy... planetos paviršiaus yra um, miškai ir 80 procentų biologinės įvairovės yra miškuose ir um, miškų pagalba planeta kvepuoja, tad mus įtin neramina uh, miškų situacija ir norime žinoti, kokie yra komisijos planai um, apsaugoti miškus ES ir visame pasaulyje. Matome, kad mūsų miškų būklė blogėja ir aišku, tai turi labai neigiamų padarinių visai aplinkai. Taigi mes turime kovoti už miškų miškų, kuriems kila pavojus išsaugojimą. E, kai kuriuo ataskaitų mm, duomenimis 2018-247 aplinkosauginiai kovotojai buvo užpulti, jos buvo šaudama, buvo pagrobti ir būtent dėl to, kad jie kovojo su biologinės įvairovės uh, naikinimu. Akivaizdu, kad yra žmogaus teisų pažeidimas. ES turi imtis reikiamų priemonių, kad apgintų tuos, kurie kovoja už mūsų aplinką, už mūsų buveinės, mums reikia tinkamų aplinkosauginių įstatymų. Buvo paminėta kad ir pasaulyje yra bent 40 aplinkosauginių organizacijų, kurios reikalauja užtikrinti teisingumą. Pas, praeitą mėnesį du. Mm, miškininkai buvo nužudyti Rumunijoje dėl to, kad kovojo su neteisėtu medienos kirtimu. 43 procentai medienos iš Rumunijos 2015 metais buvo iš nenustatytų šaltinių. Taigi nėra tinkamo sertifikavimo ir ženklinimo kas aiškiai parodytų, um, kokia yra visa vertės grandinė, kad būtų galima užkirsti kelią neteisėtam miškų kirtimui ES būtina imtis priemonių kovoti su to ir komisija būtinai turi dėl to susimastyti. Dvi minutės, tūsam. Il s'appelait Raduku Gorčioja. Raduku Gorčioja ir Viepap. Tokie buvo vardai tų žmonių. Jie buvo nužudyti šį rudenį, nes jie atliko tik savo darbą, saugojo mišką. E, šeši miško sergėtojai buvo nužudyti Rumunijoje per pastaruosius šešerius metus Rumunijoje. E, jie saugojo gamtą, bet jų nesaugojo niekas, nes taip aplinkosaugos e, sargai yra taikiniai 200 e, gamtos augotojų pasaulyje buvo nužudyti e, pastaraisiais metais. E, šie per tris savaitės buvo nužudyti daug žmonių, ginančių e, aplinkos saugos teisės. Jie dirbo įvairiuose sektoriuose - miškų, aplinkos saugos, maisto gamybos ir panašiai. Kasdien tie žmonės saugo, saugodami gamtą sulaukia grasinimų mirtimi, jie persekiojami ir panašiai. E, e, krim, nusikalstamos struktūros, darančios nusikaltimą aplinkai, užtildyti nori tuos žmonės. Jie nori, taip, taip pat ir valdžios struktūros kartais nori kriminalizuoti tuos aplinkos saugotojus ir juos nutildyti. Visa tai dažnai vyksta e, Brazilijoje, kur Bolsen, Bolsonaro, mūsų prekybos partneris, imasi tokių dalykų veiksmų. E, keturi aplinkos apsaugos gynėjai buvo apkaltinti apkaltinti gaunami, gaunantis nelegalų atlygį už savo darbą ir buvo teisiami. Rumunijoje taip pat Remifres žuvo uh, nuo, vei, nuo policijos veiksmų, taip pat Junktinėje karalystėje nukentėjo aplinkos gynėjai. E, laikas yra nutraukti tokius veiksmus, laikas, kad būtų saugomi tie žmonės, kurie saugo gamtą. Būtina taip pat, kad tie, kurie yra stipriai įsitraukę į gamtos apsaugą gal, ir galėtų būti tinkamai apgimti, kad mes galėtume gyventi tokioje žemėje, kurioje gyventi yra dar įmanoma. Gerbiami kolegos, norėčiau žengti toliau, nei siekia ES ribos. Aplinkos apsaugos gynėjai yra taikinys visame pasaulyje. Pasak nevyriausybinio organizacijų, 164 aplinkos gynėjai buvo nužudyti pernai. Jie kovojo prieš kalnakasybos, miškų kirtimo arba e, žemės ūkio įvairius projektus, kurie galėjo pakengti aplinkai. Buvo, juos buvo bandoma nutildyti. E, Kaip galėtume padėti tiem žmonėms, konstatavę tokius liūdnus faktus? Būtina spausti tarptautinės įmonės ir valstybės, kurios skatina tokį smurtą siekdamos vis didesnio pelno. Tačiau labiausia padėtumėm tiems herojams aplinkos gynybos, jeigu patys pakeistume savo vartojimo įpročius miškų kirtimas, brakonieriavimas, e, intensyvi e, žemės ūkio veikla vystosi dėl to, kad yra paklausa ES parduotuvėse. Norima vis daugiau palmių aliejaus, vis daugiau medienos, vis daugiau e, mėsos jautienos. Būtent dėl to Didelė dalis miškų iškertama ir gamtos nusibama būtent dėl tų išaugusių poreikių. Laikas yra piliečius mūsų šalyse įspėti ir juos skatinti vartoti atsakingai. Labai skubu sustabdyti visus tarptautinius susitarimus, kurie skatina e, žemės išteklių plėšimą. Dėkoju. Ačiū. ECR frakcijos vardus Labakov. Благодаря, господин председател. Аз... Ačiū, pirmininkė. Nemanau, kad mums reikia naujų teisės aktų aplinkosaugininkams ginti. Manau, kad visos valstybės narės turi tinkamų teisės aktų ir galėtų apginti savo piliečius. Aš nesuprantu, kodėl uh, E, tuos gynėjus reikia papildomai saugoti. Tie žmonės e, vykdo Europos projektų sabotažą ir e, vyksta reketas, milijonai yra išvaistomi, išgrobstoma milijonai Europos lėšų. Ekologija tapo uh, nešvariais žaidimais ir mane piktina, kad žaliųjų partija remia tokias organizacijas, tokių NVO darbų. Uh, e, situacija aiškiai parodo, ką piliečiai galvoja apie juos. Piliečiai neremė jų mūsų šalyje, jie surinko nulį balsų. Štai ką aš norėjau pasakyti. Ačiū. Panas Kokalis. Dėkuoju, ponia pirmininkė, gerbėjai kolegos. Po kelių valandų šioje salėje mes balsuosime. Ir turėsime galimybę garsiai pasakyti, kad iš tikrųjų Europoje išgyvename ypatingus laikus šiuo metu. Ir tikiuosi, kad mes savo nuomonę išsakysime labai aiškiai, pasisakome už tai, kad galima būtų išgelbėti mūsų planetą, o ne ją žlugdyti. Iš tikrųjų, dabar išgyvename ekstremalią padėtį ir turime gelbėti žmonių gyvybę, saugoti jų sveikatą. Ir e, kiekvienas žmogus turi teisę į sveikatos priežiūrą ir e, į švarų orą. Ir į, e, kiekvienas turi teisę į žmogaus raidą daugiau nei penki žmonės da, kiekvienais metais, atsiprašau, dešimt žmonių da, kiekvienais metais yra žudomi dėl to, kad jie nori apsaugoti mūsų miškus. Ir labai dažnai da, tai yra čia buvių bendruomenių da, atstovai, bet yra ir kitų šalių da, piliečių. Ir jie nori apsaugoti da, mūsų miškus. Ir Tiek Rumunijoje, tiek kitur mes turime visuomet remti tuos, kurie kovoja už uh, aplinkosaugos teisės ir mes turime paskelbti uh, ypatingą padėtį ir turime sukurti taip pat uh, aišku mechanizmą, kuris padėtų mums labai greitai patraukti atsakomybę tuos, kurie vykdo ekologinius nusikaltimus. Toliau, nepriklausomas narys, ponas Sinčič, bet nematau jo salėje, taigi dabar sutikiu žodį uh, ponui Bernhuber. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Šiandien visi suprantame, kad nepaprastai svarbu yra da, apsaugoti da, uh, aplinkos gynėjus. Ir galime tik apgailėstauti, kad iki šiol mums nepavyko užtikrinti, kad kad mums pavyktų susitarti dėl nacionalinių įstatymų derinimo. Mūsų ūkininkams reikia Europos likmens teisės normų, kurios uždraustų pašaliniams žmonėms vykdyti bet kokią veiklą kitų teritorijoje. Mes žinome, kad kai kur aplinkosaugos gynėjams sekasi tikrai labai sunkiai ir tiek aplinkosaugos gynėjai, tiek ir miškų savininkai ir miškininkai turi turėti teisę užkisti kelią netinkamai veiklai miškuose. Pone Šaldemoze, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo geros žinios. Daugumoje ES šalių vis daugiau žmonių mato, kad miškai yra atželdinami miškų. Šiandien turime daugiau nei anksčiau. Ir nuo 10-20 pradžios e, miškų bendras plotas padidėjo da, a, e, Graikijos a, e, teritorijos a, dydžių. Ir mano šalis, Danija, šiandien a, turi šešis kartus daugiau miškų nei turėjome praeitėje. Ja. mums e, reikia ES aplinkosaugos veiksmų programos. Taip, ir ją turėsime, ir ji padės mums geriau apginti sangirės, pasirūpinti mūsų miškais, bet taip pat labai svarbu yra apsaugoti ir tuos, kurie rūpinasi mūsų miškais, kurie nori juos apginti. Aš dar nežinau visų to dokumento detalių, bet aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad jis taip pat padėtų mums geriau apsaugoti ir aplinkos gynėjus. Ir Mums reikia taip pat, kad būtų numatytos sankcijos už e, nusikaltimus ir statymo pažeidimus. Taigi mes galime iš tikrųjų padaryti daugiau mūsų miškų ir aplinkos, saugo, e, aplinkos gynėjų labui. Labai dėkoju. Toliau ponas Guerrero. Bet nematau jo salėje. Taigi sutikiu žodį poniai Višnievskai. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbėmėjai ponai ir ponios. Miškai yra būtini tam, kad galėtume kvepuoti grinų orų ir nebejoju, kad visi tam pritarsite. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes turime kurti geriausias sąlygas, uh, tam, kad valstybės narės pačios galėtų tinkamai tvarkyti savo miškus. Ir beje, ta Lenkija būtų bu, pavyzdys to, kaip galima saugoti miškus. Lenkijoje da, miškai Miškų bendras plotas sudaro 9 milijonus hektarų da, ir jis dengia 33 procentus visos mūsų teritorijos. Ir Lenkijos vyriausybės veiksmai miškų saugojimo srityje tikrai yra pavyzdingi. pavyzdingi. Kiekvienais metais mes pasodiname da, daugiau nei 500 milijonų da, medžių Lenkijoje. Ir taip pat noriu paminėti ir Belovežo gyrę. Prieš keliarius metus e, mes susidūrėme su žievagraužių problema. ir kuri tik tai blogėja. Ir dėja, tų, tų žyvagraužių padaugėjo būtent dėl to, kad kai kas pernelik intensyviai nori, teigia, kad norėjo saugoti tos miškus. Uh, tie drąsų žmonės, kurie da, nori apsaugoti mūsų aplinką, kad kartais rizikuoja gyvybę. Aš noriu papasakoti Jums apie Rumunijos aplinkos gynėją Gabriel Paul. Jis beje lankosi šiandien Europos parlamente. Jis rizikuodamas savo gyvybę bandė užkirsti telę tam, kad miškai iš da, Rumunijos nacionalinio parko nebūtų kertami, nebūtų iš jų gaminami baldai. 2013 metais medienos mafija jį sumušė, jis patyrė galvos ir šonkaulių sužalojimų, jie be, beveik vos jo nenužudė. Ir nepaisant to, kad viskas buvo įrašyta, da, da, egzistuoja vaizdo įrašas e, to, to sumušimo, ketverius metus užtruko tyrimas, kol a, e, a, e, viskas buvo ištirta. Be to da, buvo sugadintas ir jo automobilis. Ir yra manipuliuojama ir klastojami kirstos medienos. A, apimčių skaičiai. Taigi, kas galės apsaugoti Rumunijos žmonės ir Rumunijos miškus? Dėkuoju. Toliau ponas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, aplinkos apsauga yra natūralus žmonijos kovojančios už gyvenimą da, e, kovos laukas. Ir Rumunijoje žudomi miškų gynėjai. Jie nori apsaugoti mūsų aplinką, nori užtikrinti tvarę plėtrą. Ir tai, kas vyksta, pažydžia jų žmogaus teisės. Matome, kad yra manipuliuojama, yra labai dažnai piknaudžiaujama turimais oficialiais įgaliojimais. Ir todėl turime apsaugoti miškų gynėjus kur kas geriau. Taip, akivaizdu, kad vietos bendruomenė gali naudotis miškais, tai yra na, na, gamtos išteklius, bet nepamirškime, kad reikia taip pat tuos miškus ir apsaugoti. Europoje iš esmės kalbama, kad yra padėdėjo, pagerėjo miškų padidėjo mišk, miškingo ploto, bet vis tiek mes nenorėtume atsidėti rankas sudėję ir turėtume dirbti aktyviau šioje srityje. Paskutinius porą metų matome, kad auga protestai ginant gamtos interesus ES ir tokie aplinkos aktyvistai kaip Bielavėžo gyriuose tarnauja žmonijai ir jų reikalavimai tikrai pagristi ir įtikinantis. Kai Bielavėžo gyrios lenkiška dalis buvo užregistruota UNESCO paveldo sąraše, aplinkosaugininkai stengiasi sustabdyti miško kirtimą ir pranešti visuomenė apie tai. Tikrai negalime ramiai stebėti, kai aplinkosauginkai yra užpuldinėjami, areštuojami, jiems keliami kaltinimai dėl to, kokį darbą atlieka. Aš raginu apsaugoti aplinkosaugininkų teises ES. ES reikia aiškiau pažiūrėti į situaciją. Tie, kas gina mūsų aplinką, yra didvyriai, o ne nusikaltėliai. Ačiū. Holmgren. Man. Ačiū pirmininkė. Vis daugiau e, šalių pritaiko draudimus dalyvauti organizacijose, kurios gina demokratiją, žmogaus teises, tie žmonės, kurie e, kovoja už gamtos apsaugą. Uh, patiria grasinimų, iš priešios išpolių netgi jie yra nužudomi. Kaip girdėjome, kas savaitę po tris e, tokius aplinkos gynėjus yra nužudoma pasaulyje. ES taip pat yra kovotojo už sengirės, tačiau jie nesulaukia pagalbos. Man atrodo, kad visos valst... ES valstybės narės ir e, įmonės privalo saugoti aplinką. Tai, ir tai turi būti akivaizdu akivaizdus faktas, kad mes privalome ginti tuos žmonės, kurie jau patys dirba tą gamtos saugojimo darbą. Ačiū, Esmerelė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinoma, atkurti miškus, juos saugoti yra didžiulis politinis tikslas, tačiau tą diskusiją girdžiu jau seniai, tad gal reikėtų nustoti elgtis dviveidiškai. Mes tengiamės apsaugoti Europos miškus, tačiau patys eksportuojame tą miškų kirtimą, pasirašydami prekybos susitarimus, kurie skatina kirsti e, miškus kitur, įskaitant seniausius sengirės, Vietname konkrečiai, su Merkosur lygiai tas pats e, deramas dėl prekybos susitarimo, bet tai irgi paskatins miškų kirtimą. Tad reikia atsisakyti to dviveidiškumo, socialiniai poreikiai, taip pat e, ekonominiai yra didžiuliai aplinkosaugos poreikiai didžiuliai. Ir aš norėčiau taip pat e, prisiminti šiandien tos žmonės, kurie dirba miškų sektoriuje. Jie gyvena labai sunkiomis sąlygomis, socialinį dempingą patiria, jų skaičius nuolatos mažėja. Prancūzijoje, pavyzdžiui, E, miškai privatizuojami, tie žmonės, kurie dirba miškų sektorė, turi būti tinkamai apsaugoti. Aš manau, kad reikalinga geresnė ES politikų koordinacija. Turime daug teisės aktų, kurie nedėra tarpusavį. Turime ambicingus tikslus, tad turime pagalvoti, kaip geriau derinti, pavyzdžiui, ekologijos politiką, žemės ūkio tinkamą politiką ir panašiai. Dėkoju kolegos uždėmesi. Ačiū, toliau Gazalės Kasarės. Ačiū, pirmininkė. Užaugau supamas žuolų ir kaštonų Europoje ir šimtus miš, metų miškai teikė prieglopsti šilumą maistą ir pragyvenimo šaltinį. Ir, ir mes turime solidarizuotis su tais, kurie gina mūsų miškus Rumunijoje ir kitur. Mes turime kovoti už tinkamą miškų tvarkymą. Turime ginti sengirės ir kitus miškus, kurie yra e, e, kertami, pavyzdžiui, Berijos pusėsalyje prarandame e, natūralius miškus. Miškai yra pilni gyvybės, jie yra iškertami, po to jos pakeičia monokultūros, kurios yra svarbios tik tai kažkokioms tai kompanijoms, kažkokiems interesams, auginama soja. Ir naujo miško pasodinimas tai nėra tas pats, kas senas miškas. Mes turime rūpintis mūsų miškais ir galvokime apie ties kartos, kartas sengirės yra labai svarbios kovojant, už klimato, kovojant su klimato kaita. E, e, Gonzales, mia, black... Ačiū. Mėlyna kortelę pakėlė ponas Būda. Ar sutiksite atsakyti, ponė Gonzalės Kasarės? Prašom. 30 sekundžių klausimų. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasirauti, kolegos, ar sutinkate su tuo, kas vyksta Rumunijoje, pritarėte tam, ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų miškų gynėjai Rumunijoje nuo šiandien turės teisę nešiotis ginklą, kad galėtų apsisaugoti. Ar, ar čia gerai, ar turėtų būti tokia taisyklė išplėčiama visoje Europos Sąjungoje? Situacija Rumunijoje yra kitokia nei kitur. Aš nemanau, kad tai būtų logiškas sprendimas visoms ES valstybėms, bent jau Ispanijai. Aš manau, kad valstybės narės turi tinkamų priemonių, teisinių priemonių, kuriomis pasinaudosios galėtų užtikrinti tinkamą miško gynėjų apsaugą. Baigiame pasisakančių sąrašą. Turime šešis prašymus pasisakyti pagal spontanišką, pagal procedūrą, prašau žodžio. Pone Šoidrava. Ačiū už suteiktą žodį. Paprašiau žodžio, kadangi norėčiau išsakyti keletą minčių. Visų pirma, ES turi padėti valstybėms narėms atkurti miškus ir tai turi atsispindėti ir kito dokumentinėje programoje. Taip, teisingai, ES didelė teritorija vis dar yra dengiama miškų, tačiau jų kokybė prastėja ir dėl um, klimato kaitos, sausrų, ir dėl kenkėjų, ir dėl kitų priežasčių. Todėl turime uh, Mm, labai remti mūsų miškininkystės darbuotojus ir miškų atsodinimo darbą. Mm, Čekijoje yra šimtai žmonių, kurie prisidėjo prie miškų atsodinimo mūsų šalyje. E, tūkstančiai hektarų yra apsodinti medžiais ir tai akivaizdžiai rodo, kad mums labai rūpi šis klausimas ir tikrai nesutinkame su Brazilijos prezidento, pavyzdžiui, požiūriu į um, situaciją Amazonijoje. Taip pažinome, kad nas, Tuskas norėjo suteikti pagalbos Brazilijai. Iš tikrųjų, jeigu nepakeis požiūrį, mes negalime pritarti Merkosur susitarimams. Mr. Botas, jūs. Botas. Thank you, Chair. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru că aproape toți. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti, gerbiami kolegos, nes visi paminėjo situaciją šiandieninę Rumunijoje. Miškai Rumunijoje rauda, rauda kasdien dėl to, kad kirviai nesustoja. Kas valandą dinksta po hektarą miško. Taip, tai vyksta Rumunijoje, taip, kur prioritetas, kaip ir kitur, yra sumažinti CO2 išmetalus ir saugoti aplinką. Norėčiau, kad ES labiau saugotų miškus tose šalise, kurie nėra tinkamai saugoti. saugomi. Džiaugiuosi, kad šiandien buvo paminėta Rumunija ir ačiū, kad uh, aplankėte mano šalį. Uh, ta pozicija nacionalinės politikos atžvilgių, kuri nesaugo miškų, yra labai svarbus dalykas. Europos komisija savo poziciją turėtų dar aiškiau suformuluoti. Su E, žūsta žmonės, e, kertami miškai. E, tai yra siaubingi dalykai. Šimtmečių prireiks, kad vėl būtų galima tuos miškus atkurti. Mūsų kartai tenka atsakomybė tuos miškus išsaugoti ir palikti juos klestinčius ateinančioms kartoms. Ačiū dar kartą, kad savo kalboje paminėjote Rumuniją. Miškams turi būti teikiama ir toliau tokia svarba, kokios jie nusipelno, nes tai yra planetos plaučiai. Ačiū. Dėkoju. Pone Konečina, minutė. Dėkoju. Gerbiami kolegos, daug kartų mes kritikavome miškų kirtimą kitose valstybėse pasaulio, ne Europos Sąjungoje. O dabar su problema susidurėme Europos Sąjungos viduje, kaip be būtų gaila. Netgi čia Europos Sąjungoje e, kyla pavojus miškų saugančių žmonių gyvybei. Rumunijoje dėl to, kad miškų kirtimo e, mafijomis į veiksmus žuvo du miškų sergėtojai. E, liūdna, kad pasaulyje iš vis vyksta tokie įvykiai. Ir dar labiau liūdna, kad tai vyksta ES, pas mus. Taip pat labai keista, kad kasdien 9 hektarai sengirės dinksta Rumunijoje. E, o mes nieko nedarome, tik žiūrime. Man atrodo, kad miškų apsaugos dokumentai tai yra tik popierius ir šiaip tai atrodo nieko per daug nereiškia. Mes turime gyventi taisyklės, bet to nedarome, tai yra visose srityse. Mes mokome visus pasaulyje, o pas save nesugebam susitvarkyti. Manau, kad yra laikas aktyviai veikti prieš tai, kas vyksta Rumunijoje. Skatinu, kad būtų imtasi e, konkrečių veiksmų, kad būtų ne tik užkirstas kelias žudimams, bet kad būtų taip pat apsaugoti mūsų miškai, vienas iš vertingiausių mūsų išteklių. Dėkoju. Dėkoju. Hvala vam lijepo pozivam sve europarlamentarne zastupnike a posebno nas dvadesetak ovdje koji smo momentalno u dvorani da zaštitimo šume na europskoj. Noriu kreiptis į visus, kurie yra čia. Mes suprantame, kad svarbu saugoti miškus visame žemynė. Kolega kalbėjo apie miškų kirtimo mafiją. E, Kroatijoje taip pat problema egzistuoja. Mes po nepriklausomybės atkūrimo 450 kvadratinių kilometrų, 1500 kvadratinių kilometrų miškų E, turėjome jų, didelė dalis buvo iškirsta, iškirsta dalis nelegaliai. Paminėti tie skaičiai yra labai apytiksliai. E, ir planas neegzistavo, kaip tie miškai turėtų būti atkurti, jos, jos, buvo, galima, jos buvo numatyta tik tai kirsti ir naudoti. Pramonės Įmonėms šiandien kaip niekad sunku gauti medienos. Ir Kroatija šios problemos nesugeba tinkamai spręsti nepasitelkdama ir mafijos, nepa, jei nesugeba kovoti tinkamai su miškų kirtimo mafija. Dėkoju. Prašome žodis Jums suteikiamas vieną minutę. Okay, thank you. In Finnish, now few first. Dėkuoju. Keletą žodžių suomiškai. Iš tikrųjų, diskusija labai svarbi, tačiau reikia pridėti dar vieną dalyką. Europos Sąjungoje taip pat yra daug šalių, kur rūpinam, rūpinimasis miškais ir bioįvairovė e, bei pramoninis miškų naudojimas, tie dalykai eina ranka rankon. Suomijoje mes turime miškus, kurie yra saugomi, skirtingas apsaugos lygis yra numatytas, tai yra didelė dalis šalies miškų ir tų miškų daugiau negu Danijos teritorija. Miškai taip pat yra naudojami ir pramonės reikmėms, bet naudojami tvariai. Mes e, turime e, miškus e, ir skirtus gamybai, taigi tos dvi sritis apsauga ir gamyba yra suderinamos. Bet pasaulyje dar daug reikės nuveikti tam, kad būtų galima tinkamai apsaugoti miškus ir taip pat juos naudoti tvariai. Tie du dalykai yra visiškai tarpusavį suderinami. Much, Uh, Neseniai buvo nužudyti du Rumunijos miškininkai ir tai parodo, kad būtina kuo skubiau apsaugoti Europos aplinkos gynėjus ir išsaugoti mūsų paskutinės likusias uh, sengeres. Daugiau nei 160 e, miškų, miškų gynėjų buvo nužudyta vien 18 metais Brazilijoje, Kolumbijoje, kitose pasaulio šalyse. Mums reikia veiksmingų ES teisės aktų, kuriuose būtų apgintos žmogaus teisės ir aplinkosaugos, taip pat nustatytos griežtos aplinkosaugos nuostatos. Ir būtina taip pat užtikrinti, kad įmonės būtų atsakingos už uh, savo vykdomą ūkinę veiklą. Mes visi puikiai suprantame, uh, kad e, Brazilijoje yra piknaudžiaujama e, miškais, tenai vyksta miškų nykimas, e, miškai nyksta ir ES iš tikrųjų prie to prisideda. Merkos susitarimas su Merkosūru tik tai padidins miškų, paspartins miškų nykimą. Mes neturime žengti tuo keliu, nes mes ne tik taip pakenksime savo miškams, bet ir prisidėsime prie to, kad jų liktų kuo mažiau pasaulyje. Dėkuoju. Dabar komisijos vardu kalbės ponas Mimica. Prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmėji parlamento nariai. Ši diskusija yra nepaprastai svarbi. Mes visi sutarėme, kad turime apsaugoti mūsų miškus, turime juos atsudinti, bet to turime saugoti ir aplinkosaugos gynėjus, kurie drąsiai gina mūsų a, gamtą. Iš tikrųjų, aplinkosaugos gynėjai yra mūsų sąjungininkai siekiant įtvirtinti aplinkosaugos teisės. Aš norėčiau pagerbti neseniai nužudytą Louis Pop ir Radu Gorčiuoją du nesnį nužudytus miškininkus. Norėčiau taip pat išreikšti nuširdžiausią užuojautą jų, šeimos, nariam, jų šeimų nariams. Tai, kas įvyko, parodo, kad mums reikia turėti papildomų reglamentavimo priemonių, bet kartu turime ir tinkamai įgyvendinti jau galiojančias e, teisinės priemonės. Pirmiausia, už tai, kas įvyko atsakingos nacionalinės valdžios institucijos. Turime bendradarbiauti su valstybėmis narimis, užtikrindami, kad ES ir nacionaliniai teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Šiame kontekste komisija ir toliau tęs bendradarbiavimą su nacionalinės valdžios atstovais, įskaitant ir Rumunijos institucijomis, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų tinkamai vykdomi. Dėkuoju. Dėkoju komisijos nariui. Dabar baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir galime pereiti prie kito klausimo, kurį turėtume aptarti šį rytą. Tai yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Ši diskusija vyks pagal darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį. Pirmiausia, kalbėsime apie laisvę ir laisvės Alžyre. Ponas Gliuksman yra pirmasis kalbėtojas, prašome. Monsieur le Président, chers collègues, depuis que je suis député, Dėkuoju, panė Prinka, nuo to laiko, kai aš tapau parlamento nariu, mes balsavome dėl įvairiausių rezoliucijų, kurios yra susijusios su tokiamis toliomis šalimis kaip Indonezija. Tačiau nieko, absoliučiai nieko nepasakėme dėl neįtikėtinos revoliucijos, kuri vyksta Alžyrė, visai šalia mūsų. Mes visiškai ne, niekaip neparėmėme milijonus Alžyro vyrų ir moterų, kurie e, jau devynės mėnesius kovojo už demokraciją, teisingumą, da, orumą nieko ne, nepadarėme, de, niekaip, nieko nekalbėjome apie tai, kad žmonės yra kankinami. De, tai e, tokia tyla mus paverčia de, bendrininkais ir mes turime pakeisti šią situaciją. Šiandien balsuosime dėl su, e, solidarumo išreiškiančios rezoliucijos. Mes norime, kad neteisingumas būtų e, sustabdytas. Atėjo laikas mums paremti Alžyro žmonės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 uždarė bent aštuonias protestantų bažnyčias, išniekintos e, kap, grenamas kapinės, e, šventvagystės įstatymai pritaikomi prieš krikščionis ir jie yra persekiojami. Valdžia kriminalizuoja tos žmonės, kurie nesilaiko ramadano. E, daug uh, mažumų teisų yra suvaržyta akivaizdžiai, yra persekiamas mažamos e, krikščionis e, prieš šimtą metų sudarė 20 procentų Šiaurės Afrikos daug regionų e, gyventojų, dabar skaičiai yra visai menki. Pradėtas tyrimas dėl Prancūzijos tyrimas dėl krikščionių persikimo ar žyrė ir manau mes turime būtinai tai paremti ir žmonės dėl savo krikščioniškų įsitikinimų yra persekiojami. Turi būti panaikinti įstatymai, kurie varžo krikščionių teises. Vandalin, dar vienas autorius rezoliucijos vienai minutiai. Helaas. Ačiū pirmininkė. Pastaruoju metu Alžyre matome besiformuojančią e, blogą situaciją, kuomet yra persiekime asmenys, kuomet yra uždaromos bažnyčios per paskutinį mėnesį bent septynios. Tis jūzų spalio 16 dieną buvo vykdytas išpolis bažny, bažnyčioje, žmonės buvo sužeisti nuo 16 birželio iki 18 birželio. 500 Ahmadį patyrė persekiojimus Alžyre dėl savo įsitikinimų. Labai svarbu, kad būtų pasiūstas aiškus signalas iš ES. Turime prisiminti 2018 m. žmogaus teisų ataskaitą, kur aiškiai pasakyta, kad Alžyre vis dar e, varžomos susibūrimo teisės, žodžio teisės, e, religijų išpažinimo teisės praktika, e, praktikos suvaržymai ir tai, ką mes matome Alžyre ir kitur dėje vidurio rytuose, yra tai, kad teisės yra pažeidžiamos. Pirmininkė, aš turiu dvi minutės. Tad e, kreipiuosi į vyriausiai galiotinę, kad ji labai garsiai pasisakytų ir imtųsi veiksmų prieš tokius veiksmus, kurie e, taikomi Alžyre. Uh, Negali būti uždaromos bažnyčios. Aš manau, kad reikia pasiūsti specialų pasiuntinį atsakingą už religijų laisvę. Tai, kas ir vyksta Alžyrė, tai yra aiškus teisų suvaržymas. Ačiū, ponas Geta, vieną jungtį. Geta, monsieur le président. Geta mano pavardė, ponė pirmininkė. Pasvajokime truputėlį, įsivaizduokime, kad tas didžiulis judėjimas, kuris jau tiek mėnesių uh, sukėlė ant kojų visą Alžyrą. Tai yra ta karta, kur yra jauna, daug siekianti, kuri siekia lygybės nešališkumo, kad laimėtų tas judėjimas. Tai būtų ne tik Alžyro didžiausia laimė ir pasiekimas, tai taip pat mobilizuotų visą energiją e, Magrebo dialogui atnaujinti. Tai at, pagerintų kultūrinį ir kitokį bendradarbiavimą su ES, tai taip pat paskatintų užsaharės Afrikos bendradarbiavimą. Tai būtų visų pasiekimas mūsų ir e, Magrebo šalių. Būtent dėl to turime patvirtinti šią rezoliuciją kuri nukreipta prieš nepakenčiamas ir žiaurias represijas, kurios gali palaužti jaunus žmonės. Dešimt metų kovoja Alžyras. Viltis uh, E, turėtų nugalėti. To siekia būtent ir Europą. Ačiū. Dėkoju, ponė Geta. Kolega Vaimers pasisakys. Dėkoju, ponė pirmininkė. Praėjusį rudenį vyko diskusija dėl įvairių bažnyčių uždarimo Švedijos parlamente vyko ta diskusija. Ir puiku, kad apie tą svarbų klausimą galime kalbėtis ir čia, Europos parlamente. Labai svarbu pabrėžti religijos laisvę. E, Apgailę stauju, kad mm, iš rezoliucijos pavadinimo nebuvo išbrauktas e, tas, ne, nebuvo išbraukta ta dalis, kur kalbam apie religijų laisvę. Ne pirmą kartą kairieji parlamente bando nutilėti tuos religinius persekiojimus. Labai svarbu, kad būtų e, nustota ignoruoti krikščionių persekiojimus. Europos Sąjunga, ponė pirmininkė, pasiuntė milijardą kronų Alžyrui. Ir tai per keletą metų. Tuo pat metu Alžyro valdžia tik dar labiau suintensyvino savo kampaniją nukreiptą prieš krikščionis. Bažnyčios uždaromos krikščionių asociacijoms. Draudžiama oficialiai užsiregistruoti. Tai e, netitinka e, jungtinių tautų e, organizacijos pasirašytos žmogaus teisų konvencijos, tai taip pat netitinka daugybės kitų kriterijų. Reikėtų, kad ši šalis nutrauktų religinį persekiojimą. Dėkui. Ačiū. Dabar pereisime prie kalbėtojų, kurie pasakys frakcijų vardu, kolega Mandl, EPP vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Prieš savaitę man te, turėjau galimybę vienoje pasisakyti. Vyko pasaulinė taikos konferencija, kurią rengė Ahmadi musulmonai Austrijoje, prisidėjo ir kitos bendruomenės, kurių yra Austrijoje. Šiandien man susidaro toks įspūdis, kad išaušo happy hour vadinama, vadinamoji laiminga valanda saviraiškai žodžio laisviai. Sulaukėme žaliųjų, rinjų, François Xavier Belami pasisakymų, EPP pasisakymų turime bendras vertybės, kurias privalome ginti. Žmogaus orimas, orumas yra viena iš pagrindinių kiekvieno mūsų teisių. Um, tai yra visuotina teisė. Tad turime aiškiai pasakyti savo nuomonę, kai vyksta prieš, kai matome tos dalykus, kurie nu, nukreipti prieš Ahmadį judėjimą Alžyre. E, visa tai tik dėl religinių priežasčių. 15 bažnyčių buvo uždaryta, interneto tinklalapiai blokuojami, žodžio laisvė paminama. Turime reaguoti. Bus e, gruodžio 12 dieną rinkimai Alžyre. Alžyro piliečiai turi žinoti, e, kas vyksta jų šalyje. Dėkoju. Žodis poniai Arena. Minutė. Devynis mėnesius Alžyro pilietės ir piliečiai e, elgesi taip, kad mes jais žavimės, jie kelia demokratinius reikalavimus, išreiškia juos taikiai ir ryštingai. Alžyras įsipareigojo gerbti pagrindinės žmogaus teisės ir pasirašė daugybę tarptautinių sutarčių tą temą, įskaitant e, visuotinių žmogaus teisų deklaraciją, įskaitant e, piliečių, pilietinių teisų deklaraciją. Taigi Konstitucija Belžyro be kitako taip pat garantuoja žmonėms pagrindinės teisės ir laisvės. Nepaisant to, daug žmonių yra kalėjimuose vien dėl to, kad e, išreiškė savo nuomonę. Jie buvo apkaltinti tuo, kad jų nuomonė kenkia šaliai. Kai daug organizacijų ir piliečių turėjo nutraukti savo veiklą. Europos parlamentas ragina Alžyro valdžią paleisti visus politinius kalinius ir tuos, kurie kali dėl nuomonės pareiškimo. Pagrindinės teisės ir laisvės ir žmogaus teisės turi būti užtikrintos. Alžyras įsipareigojo tai užtikrinti. Ypač tai svarbu, kad būtų leista laisvai burtis į sambūrius ir demonstracijas visiems Alžyro gyventojams visos tos teisės yra svarbios. Mes turime priminti Alžyrui E, pasiremdami savo susitarimu pasirašytų 2017 metais su Alžyru, kad privalu, kad Alžyras taip pat gerbtų e, te, žmogaus teisės, laisvės ir pagrindinių teisių hartijos nuostatas. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Rinjų frakcijos vardu kalbės kolega Benjon. Uh, Dėkoju, Dovanė pirmininkė. Demokratijos reikalaujantis protestuotojai pasiekė savo tikslą ir mes žinome, kad ponas Buteflika ketino penktą kartą dalyvauti prezidento rinkimuose. Tačiau reikia pasakyti, kad nemažai protestuotojų buvo sulaikyta pastaruoju metu ir tą padarė tiek tas režimas, kuris vis labiau tampa panašus į autokratinį karinį režimą. Uh, Ir panašu, kad Alžyras netampa atviresnė šalimi. Aš raginu paleisti į laisvę sulaikytus protestuotus, taip pat pritariu tam, ką kolegos sakė dėl religinių įsitikinimų laisvės ribojimo. Ir kai vyks rinkimai, jie turi būti e, laisvi ir e, sąžiningi ir Alžyras turi atverti savo sieną su Maroku ir Tunisu, tam, kad galima būtų sukurti Magrebo, tikrą Magrebo sąjungą, kuri būtų labai patikima ES partnerė, taip, kad galima būtų Magrebo teritorijoje įtvirtinti gerovę ir taiką. Dėkoju. Toliau ponas, ponė Jėbų. Merci, Dėkoju, ponė Primintė, gerbėjų kolegės kolegos ir kolegės, žaliųjų frakcija atsisakė pasirašyti šią rezoliuciją ir štai dėl ko. E, gruodžio 12 turi vykti rinkimai, gali būti politizuojama žmogaus teisų klausimas, kyla rizika dekredibilizuoti opoziciją. Ir alžyriečiai manifestacijose veikia devynis mėnesius režimas gali pasakyti, kad kišasi užsienio jėgos į šalies rinkimų procesus. Šis klausimas nusipelno daugiau negu rezoliucija. Reikia pasiūsti aišku signalą alžyriečiams ir e, pasakyti, kad mes juos remiame. Nepaisant to, mes pritarsime balsuodami šiai rezoliucijai. Tačiau mūsų parama neapsiribos tik rezoliucija, nes jie nuo kovo mėnesio 19 metų e, mobilizuoja savo jėgas. Mes remiame e, šio šalies žmonių teisėtą kovą už savo laisvės ir teisės. Sveikiname norą pareikšti savo norą labai taikiai ir galiausiai norėtume, kad iš e, Alžyro žmonės patys vieni nuspręstų dėl savo šalies ateities. Ir kaip pas mane sakoma, Alžyro, e, kalba, Alžyro šalies kalba Tahi Al Jazeera, te gyvoja Alžyras. Dėkoju. Dėkoju. E, e, iškelta yra melinojo kortelė ir aš norėčiau Jums priminti, kad kol kas pasisako da, frakcijų atstovai ir todėl paprastai negalima per tuos pasisakymus kelti mėlynosios kortelės. Po to, kai perėsime prie individualių pasisakymų, galima bus vėl naudotis mėlynosios kortelės procedūra. Ir dabar kalbės ponas Kolar ID frakcijos vardu. Tai, kas vyksta Alžyre, ne, negali palikti mūsų abejingais. Ir tai dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, ta pirmoji priežastis yra susijusi su pačiu principu, antroji su realybė. Principas yra štai koks. Ten, kur paminamos laisvės, mes turime veikti, kad principai svarbiausia ir laisvė būtų apginta. Realybė yra štai kokia. E, tai yra ašaros, e, spaudimas, dusinimas, kraujas ir didžiulis liūdėsys ir nusivylimas. E, tarp Prancūzijos ir Alžyro egzistuoja istoriniai, ekonominiai, politiniai, jausminiai santykiai. Jeigu žmonėms blogai ten, jie išvažiuoja iš Alžyro ir labai sunkiomis sąlygomis atvyksta į Prancūziją, kuri ne dėl to, kad nenori, bet nebegali jų priimti. Manau, kad e, turime patvirtinti šią rezoliuciją, e, siekdami laisvės, siekdami įtvirtinti savo principus ir e, padaryti turime viską, kad tokios situacijos nebebūtų. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Ruisen, EKR frakcijos atstovas. Dėkuoju, ponė Pirinka, gerbėjai kolegos. Žinios, kurios mus pasiekia iš Alžyro, mus visus neramina. Ir aš kalbu ne vien apie tai, kaip elgiamasi su protestuotojais. Mane asmeniškai labai nelaimina, ne, neramina tai, kad yra ribojama religinių įsitikinimų laisvė. Yra uždaromos bažnyčios, tą daro policija, o parapiečiams neleidžiama naudotis jų patalpomis, jie yra išvaromi da, iš ten jėga. Ketvirtame rezoliucijos da, paragrafe yra kalbame apie tai, kad būtina nusiųsti labai aišku signalą, tą turi padaryti ES. Aiškiai turime pasakyti, kad tai, kas vyksta, yra visiškai nepriimtina. Be to, aš manau, kad mes turime taip pat uh, užtikrinti, kad galėtume pasinaudoti partnerystės su, Alžyro, su Alžyru galimybę tam, kad galėtume atkreipti dėmesį į religinių laisvių problemą. Pone pirminkė, mes turime daryti viską, kad Alžyro valdžia žinotų, kad mums nepaprastai rūpi bažnyčių padėtis Alžyre. Dėkoju. Toliau ponia Šoidrova. Vakar buvo raudonasis trečiadienis. Jis yra skirtas krikščionims, kurie yra persiekiami pasaulyje apsaugoti. ir Alžyras atsidūrė 25 vietoje iš 50, iš 50 šalių, kuriuose yra persiekiami krikščionis. 15 protestantų bažnyčių buvo neseniai uždaryta ir jos buvo paskelbtos neteisėtomis. Be to, da, parapiečius užpuola policijos pareigūnai. Pa, a, a, tuomet, kai rakojamos yra mišios. Mes reikala, taip pat susilaukime daug neraminančių žinių iš įvairių krikščionių organizacijų. Ir mes norime paraginti ES valdžią, užtikri, paraginti Alžyro valdžią užtikrinti religinių įstikinimų laisvę, ta, nes ji yra atvirtinta Alžyro konstitucijoje. Ir beje, norėčiau padėkoti kolegoms iš visų politinių frakcijų už paramą. Labai jums už tai esu dėkinga. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponė Rys. Pone pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Alžyro režimas dusina laisvės sieki nuo vasario 22 dienos, nuo tada, kai prasidėjo judėjimas Hirak. Tai yra e, žmonių judėjimas, taikus e, protesto judėjimas ir dabar jis apima visą šalį. Šiandien uh, dalyvaujantis demonstracijose siekia rinkimų prezidento. Jo datą numatė armija ir jie nori, kad ne, nebūtų užgrobta valdžia. E, žurnalistai, studentai, profesinių sąjungų atstovai, darbininkai, visi yra gatvėje jau dešimt mėnesių. 42 e, demonstracijų dalyviai buvo nuteisti dėl to, kad iškėlė atitinkamą vėliavą, nes berberų vėliava e, gatvėse šiandien pasirodo gali būti tas dalykas, dėl kurio įkalinama ir tie žmonės kalė jau pusę metų. Tai mūsų e, požiūris turi būti paremti Alžyro žmonės, jau jaunus žmonės, kurie kenčia nuo to blogo gyvenimo. Mes prašome, kad laisvę pagaliau turėtų Alžyro žmonės. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Driosto. Vieną minutę, prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė, vyriausioji galiotinė. Man labai gaila, kad reikia pasakyti, kad iš šios rezoliucijos pavadinimo mes turėjome išbraukti žodžius religinių įsitikinimų laisvė. Liktai kalbėti apie religiją nebūtų galima. Kodėl mes negalime atvirai kalbėti apie tai, kad yra persekiojami yra krikščionys Alžyre? Aš norėčiau priminti Jums, kad Alžyras užima 21 vietą pagal krikščionių persekiojimą. Tik tai spalio mėnesį. De, uh, Alžyro vyriausybė uždarė tris didžiausias protestantų ligoninės šalyje ir buvo taip pat užpulti parapiečiai. Ir krikščionys yra verčiami uh, persikrikštyti, į, perėti į islamą. Religinių lai, įsitikinimų laisvė yra nepaprastai svarbi, tačiau mes matome, kad t, kai kur t, tikrai skatinama yra religinė neapykanta, nukreipta ypatingai prieš krikščionis. Aš norėčiau primi, priminti Jums Benedikto XVI žodžius, kur, kuris sakė, kad nereikia nepamiršti, kad religija vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį mūsų visuomenėje. Todėl, kolegos, nereikia bijoti žodžių lyginių įsitikinimų laisvę, nes taip mes tik tai slėpsimės ir naudosime politiškai teisingus žodžius, kas nėra labai gerai. Toliau ponas Buksadai Vilalba. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos, mes visi esame susirūpinę dėl to, kas vyksta Alžyre. Matome, kad yra persekiojami protestuotojai, politinių judėjimų vadovai ir ypatingai mus neramina tai, kad yra ribojama religinių įsitikinimų laisvė. Yra persekiojami krikščionys. Be abejo, visais šiais klausimais reikia kalbėti labai atsargiai, nes Mes neturėtume da, elgtis vien politiškai korektiškai. Da. Kalbėkime ir apie tai, kas vyksta ir Libijoje, ir Sirijoje. Žinome, kad ten padėtis yra kur kas blogesnė nei, nei Alžyre. Nepamirškime, kad mus išrinko e, mūsų piliečiai ir išrinko mus ne tam, kad mes spręstume Alžyro problemas, bet kad spręstume mūsų piliečių. Da, uh, problemas. Ir nepamirškime, kad Alžyras yra da, viena iš tų šalių, kuri da, yra mažiausiai nusiteikusi bendradarbiauti su ES migracijos rytyje, nes tą puikiai žino Ispanija. Mes matome, kad migrantų da, atvyksta vis daugiau ir Alžyras su mumis nebendradarbiauja. Turime reikalauti, kad trečiosios šalis laikytųsi repatriacijos susitarimo nuostatų, nes tie repatriacijos susitarimai yra nepaprastai svarbi mūsų išorės politikos dalis. Pone, ponas Rivier. Dėkoju, ponė pirmininkė. 130 metų e, Alžyras buvo ta šalis, kur vyravo religijos laisvė. 130 metų krikščionys, žydai ir musulmonai galėjo laisvai praktikuoti savo religiją, būdami ramus. E, paskui prasidėjo persekiojimas. 60 metų iš FRN kilusi e, Alžyro valdžia e, vis pažeidžia e, žydų ir krikščionių teisės. Jie praktiškai išnyko šalyje. Šiandien, jeigu rankiniai nešiesi Bibliją, gali gauti penkis metus kalėjimo. Tie išpoliai prieš atmintį taip pat tęsiasi. Vyriausybės leido vykdyti vandalizmą žydų ir krikščionių kapinėse. Nebeliko to pluralizmo, kurį Alžyras turėjo ir dabar 30 metų totalitariniai režimai ir e, džihadizmas jautėje šalyje. Mes turime pasmerkti tą praktiką ir netolerantiškai tai ir pavargusiai valdžiai turim priminti, kad ji turi užtikrinti visų apsaugą. Ačiū. Dėkoju. Dabar esame jau išklausę frakcijų atstovus, o dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Nori kalbėti septyni kolegos ir kadangi laiko turime, leisiu klausti ir pasisakyti visiems. Ponas Polčia, pirmiausia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad aš norėčiau pasmerkti e, smurto apraiškas Alžyre. Smurtas e, tęsiasi jau kuris laikas, žmonės protestuoja prieš lėje susidariusią padėtį o valdžia, valdžia visiškai nerūpia jų žmogaus teisės. Mes praeitėje nepakankamai daug dėmesio skiriame Alžyrui ir dabar turime atvirai pasakyti, kad žmogaus teisų pažeidimas, smurto naudojimas, persikiojimai yra visiškai nepriimtini dalykai. Ypač, kai yra persikiojamos mažumos, ypač krikščionių mažuma. Uh, Mes teikiame vystumą pagalbą Alžyrui ir pastaraisiais dešimtmečiais labai daug pinigų išmokė, sumokėjome Alžyrui teikdami tą pagalbą. Todėl turime teisę reikalauti, kad Alžyro, Alžyro vyriausybė laikytųsi elementariausių taisyklių. Ir aš norėčiau taip pat paprašyti, kad mūsų teikiama vystumoji pagalba būtų susijęta su tam tikromis sąlygomis. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Lopis Agijar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijos vicepirmininkai poniai Mogerinį. Taip, akivaizdu, kad kai kalbame apie Alžyrą, mes turime aiškiai nustatyti, kokie yra mūsų prioritetai. Turime da, suvokti, ką gali daryti da, mūsų diplomatai tam, kad galėtume apsaugoti demokratiją ir žmogaus teisės šalyje, kurioje persekiojama yra kasdienis dalykas. Pamirškime, kad buvo laikas, kai Alžyre buvo taikomi Europos įstatymai. Ir taip buvo įtvirtinama laisvė šioje šalyje. Dabar jau kuris laikas šioje šalyje vadovauja karinės režimas, yra persiūkiami protestuotojai, politiniai oponentai. Ir bandoma užkirsti kelią rinkimams po. Uh, 30 metų ponas Buteflika galiausiai nusprendė nebekandidatuoti. Jis e, norėjo surenkti rinkimus e, Liepos ketvirtą dieną, po to buvo atidėti iki rugsėjo antros dienos ir galiausiai dabar turėtų įvykti gruodžio mėnesį. Aš manau, kad mes turėtume daryti viską, kad normalumas būtų atkurtas ir kad būtų apsaugotos pagrindinės teisės ir demokratija Alžyre, kaip ši, jau yra buvę šioje šalyje kažkada praeitėje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano frakcija nepasirašė šios rezoliucijos, tačiau aš asmeniškai ją remiu. Ir formą ir turinį jos remiu. Mes, aišku, nelaukime šios dienos, kad paremtume demokratus Alžyre, kurie nuolat kovoja su korupcija, kurie kovoja už socialinį teisingumą ir teisės ir laisvės. Šiandien taip, represijos vyksta. Yra žurnalistų, kurie patiria persekiojimus, manifestacijų dalyvių, kurie patenka į kalėjimus. Opozicija taip pat patiria grasinimų. Negalime tylėti. Aš kaip kai kurie kolegos apgailėstauju dėl to, kad tik dabar primama ta rezoliucija. Gal, tiksliau, galbūt reikėjo vasario mėnesį ją e, reikėjo e, praeitą vasario mėnesį organizuoti tą paramą, kai labiausiai reikėjo e, Alžyro žmonėms tos paramos. Taip, mūsų e, darbas gali būti dabar jau manipuliuojamas, gali sakyti, kad mes bandom kištis į rinkimus kaip užsienio, kaip išorės jėga. Tačiau politinė situacija yra tokia, kaip yra. Ir tai nėra kišimasis, tai yra paramos parodimas, nenuilstantis paramos parodimas Alžyro žmonėms ir ypač jaunimui, kurie nori, jauniems žmonėms, kurie nori gyventi oriai, kurie nori gyventi remdamiesi teisingumu. Dėl to turime juos palaikyti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Pospišil, minutė. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já... Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad sutikėte man žodį. Kaip ir kolegos, aš norėčiau pritarti šiam rezoliucijos projektui. Akivaizdu, kad mes e, turime paremti Alžyro žmonės, kurie aiškiai pasisako už žmogaus teisės, demokratiją. Padarykime viską, ką galime, kad jiems padėtume ir e, e, Nesiniai paskirtas naujas e, vyriausiasis įsigaliotinis išorės politikai turės tikrai labai aktyviai dirbti tam, kad galima būtų užtikrinti laisvus sąžiningus rinkimus Alžyre. Be to labai svarbu yra kalbėti apie tai, kad Alžyro elito tarpe vis daugiau neigiamai kalbama apie religinės mažumas, kurstama neapykantą. Turime apginti visas religinės mažumas, ne vien krikščionis. Matome, kad situacija blogėja Alžyre ir jis tolsta nuo Europos vertybių. Julia Wood, toliau. Visi jie turi atsistatydinti. Štai ko reikalauja dešimtis tūkstančių Alžyro protestuotojų. Jie kalba apie da, tuos tarnautojus, kurie da, tarnavo Buteflikos e, režimui. Kiek du kartus per savaitę vyksta protestai nuo to laiko, kai Buteflika atsistatydino. Tie protestai pa, pa, sustiprėjo pastarosiomis savaitėmis, o policininkai suima žmonės, vykdomi yra da, labai greiti teismo procesai ir skiriamos yra keli, bausmės galėti kelis mėnesius. Ir mes smerkime tokius Alžyro valdžios atstovus ir visus jų veiksmus nukreiptus prieš taikius protestuotojus. Armija, kariuomenė šiandien yra pagrindinė politikos žaidėja Alžyre. Uh, Žurnalistai be sienų perspėja, kad Alžyro žurnalistams daromas nepaprastas spaudimas tam, kad jie teigiamai ir gražiai e, pasakotų apie įvyksančius rinkimus. Kai kurie žurnalistai net buvo priversti atsistatydinti dėl to, kad, kaip jie teigia, buvo taikoma cenzūra. Kiti žurnalistai pasitraukė iš darbo dėl solidarumo. Mes reikalavome, kad Alžyrė būtų gerbiamo žmogaus teisės ir demokratija panas Keli. Dėkoju, ponė pirmininkė. Alžyras yra mūsų kaimynas ir akivaizdu, kad turime palaikyti gerus santykius su šia šalimi. Tačiau kartu mes esame labai susirūpinę dėl pastarųjų įvykių šioje šalyje. Ypač mus neramina tai, kaip elgiamės su, su bažnyčiomis. Tai rūpi ir man asmeniškai, ir mano frakcijai. Esame krikščionis demokratai, turime apginti krikščionis ir religinių įsitikinimų laisvę apskritai visame pasaulyje. Yra visiškai nepriimtina, kad yra uždaromos bažnyčios Alžyre. tai yra neteisinga, todėl turime daryti spaudimą Alžyro valdžiai tam, kad jį pakeistų savo elgesį. Religinius tikinimus turintys žmonės tik tai skleidžia meilę da, ir taiką. Be to, tai yra Alžyro piliečiai ir turime daryti viską, kad Alžyras surinktų laisvus rinkimus gruodžio mėnesį. Dėkoju. Ponas Furlas toliau. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad e, kiekvienas žmogus, nesvarbu, ar jis yra musulmonas ar krikščionis, kiekvienas turi teisę turėti savo religinius įsitikinimus. Dar turime vieną rezoliuciją, kurioje yra smerkiama Alžyro valdžia. Ir tai, kas joje yra parašyta, tai yra taip teisinga, dėl to net negalima nebijoti. Bet neužtenka vien kalbėti. Aš esu iš Kipro ir puikiai žinau, kad uh, ką reiškia teisė turė, praktikuoti savo religinius įsitikinimus. Matome, kad bažnyčios yra paverčiamos ar klydėmis, ar da, ar sandėliais. Mes turime reikalauti, kad komisija pritaikytų konkrečias priemonės Alžyrui, darydamas jam spaudimą tam, kad galima būtų keisti situaciją. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį vyriausiai galiotiniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Alžyras yra ne tik kaimininė valstybė, tai yra taip pat ir partnerė, politinė partnerė, ekonominė partnerė, tai yra draugiška šalis daugeliui Europos piliečių. Taip pat daugelis europiečių turi giminių Alžyre. Taigi mes nekalbame apie šiaip kokią nors šalį. Tai yra mums artima šalis, e, kuri yra mums draugiška. Manau, kad pirmiausia, visi būtent tai ir jaučiame Alžyro atžvilgių - artimumas ir draugiškumas, draugystė. Alžyros, Alžyras mums svarbi šalis, svarbu, kad ir toliau liktų nepriklausoma ir demokratiška. Man atrodo, tai buvo labai aiškiai pasakyta. Alžyriečiai ir tik jie turi nuspręsti, kokia bus jų šalies dabartis ir ateitis. Būtent dėl to, būtent dėl to Alžyro žmonės uh, turi turėti galimybę reikšti savo nuomonę, tarptautiniai sustarimai ir šalies konstitucija turi jiems užtikrinti tokią teisę. Ir Alžyras remia tam tikrus principus, jie yra tvirtinti tiek e, Alžyro konstitucijoje, tiek e, tarptautinėse e, susitarimuose, tiek ir susitarime, kuris yra pasirašytas su ES. Ten yra tvirtintos visos laisvės, įskaitant politinės laisvės, raiškos laisvė, laisvė į laisvus susibūrimus, žiniasklaidos laivė ir taip pat laisvės, kurios įtvirtintos visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje, kuri yra kertinis mūsų asociacijos susitarimo akmuo. Taigi visi veiksmai, kuriuos stebime šiuo metu Alžyre, yra neteisėti. Visos mano paminėtos teisės turi būti apgintos. Ir da, tą žinią norime nusiųsti ne tik šiuo, e, šią diskusiją, bet galiu pasakyti, kad nuolat visais lygmenimis Pastaraisiais mėnesiais mes tą žinią siuntėme visiems mūsų partneriams Alžyrė ir nebejoju, kad e, naujos komisijos e, vyriausiasis įsigaliotinės užsienio politikai ir toliau siūs tokią pat žinią mūsų partneriams e, Alžyrė. Alžyras turi susitarti dėl savo šalies ateities, kuri turėtų atitikti žmonių teisėtus lūkesčius. Ir vi, tai turi būti daroma taikiai ir demokratiškai, visiškai laikantis visų principų, kuriuo kurių yra įsipareigojusi laikytis Alžyras. Mes esame kaimynai, esame partneriai, esame bičiuliai ir nebejoju, kad šis parlamentas rems naujos komisijos veiksmus Alžyro atžvilgiu. Dėkoju. Dėkoju. Mes gavome penkis rezoliucijų projektus ir balsuosime dėl jų šiandien. Toliau mes aptarsime padėtį Kuboje ir konkrečiai Jose Daniel Ferrer atveju. Ir čia norėčiau dar kartą Jums priminti, kad e, Jūs galite prašyti e, žodžio pagal e, mėlynosios kortelės ar spontaniškų pasisakymų procedūras ir galite registruotis, kalbėti tiek elektroniškai, tiek įprastiniu būdu. Uh, Prie įėjimo yra, į salę yra paaiškinta, kaip galima tai daryti. Dabar susitikiu žodį rezoliucijos autoriui, ponui Lopez Džil. Prašom. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Um viską man pa, viskas padaryta ir kankinimai, tūkstančiai kankinimų prirakino mane 15 dienų prie žemės, uodai, nežmoniškas šaltis kenčiu nuo plaučių uždegimo, mano gyvybė iškilęs rimtas pavojus. Nežinau, tai tikriausiai mirsiu. Tai yra Jose Daniel Ferrero laiško žodžiai sugebėjo uh, Mm, išsiųstą laišką slapta um, per sargus išsiųsti ir uh, jis pasiekė žmoną. Uh, jau daugiau kaip dešimt metų šis žmogus kenčia nuo režimo Kuboje dėl to, kad kovoja su juo. Ir šis atvejis labai baisus, bet yra šimtai politinių kalinių, tūkstančiai. Uh, bylų, kurias yra užfiksavę e, pilietinių teisų gynėjai, yra priva, priverstiniai išvarimai, net sankcionuotas sulaikimas, įkalinimas aktyvistų, žurnalistų, žmogaus teisų gynėjų. Tai yra e, nusikaltimai vykdomi šiandien Kubos valdžios. Turime reikalauti, kad Jose Daniel Ferrer būtų nedelsiant paleistas, kaip ir e, šimtai kitų kalinių e, pagal e, politinio, dio, politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris yra tarp ES ir Kubos mes turime to reikalauti. Aišku, kad tai turėjo teigiamo poveikio situacijai Kuboje ir mes uh, Norime, kad vyriausiai galiotinė atsižvelgtų į parlamento poziciją e, ryšiuose su šia valstybė. Toliau Terts. Labai diena, ačiū pirmininkė. Šiandien balsuosime dėl rezoliucijos dėl Kubos ir Jose Daniel Ferrer atveju. Tai yra politinis kalinys, vienas iš daugelio politinių kalinių. Uh, vienoje žiauriausių diktatūrų pasaulyje šiandien ir Europos parlamentas, Europos Sąjunga, komisija panašu kažkaip labai atsargiai elgesi su ta valstybė. Daug kas prisimena e, diktatūrą diktatūros veiksmus, vienpartinę sistemą, komunistinę partiją. Ir tikrai, kol tai bus, ne, negalima tikėtis pasikeitimų. Ir jeigu yra bendarbiaujama su tokia administracija, tai yra uh, žaidimas į, jų, į, į, į, į savus vartus. Venezuela, kitose valstybėse yra uh, baisių diktatūrų ir ši valstybė kenčia daugybę metų nuo diktatūros, tai destabilizuoja ir Venezuelą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. De Ferreri para la libertad de Cuba. Reikalaujame e, Ferrer paleidimo. Ačiū pirmininkė. Sánchez Amor, vienai minutiai. señor presidente el grupo socialista ha mostrado en la negociación. ačiū pirmininke socialistų frakcija aiškiai pasakė dėrybose ir dabar norime pakartoti tai, kad reikalavome nedelsiamo Jose Daniel e, Ferrer paleidimo. Jo nesankcionuotas sulaikimas ir laikymo sąlygos kalėjime yra baisios, yra neprimtina. Tai ir e, tokios bylos yra pasitelkiamos. E, labai dažnai reikia kalbėti apie mūsų santykius su Kuba daugybę e, metų yra kartojami tokie mm, e, reikalavimai, matome, kaip elgesi JAV. Man atrodo, šis mūsų elgesys atitinka kai kurių mūsų kompanijų e, interesus. Man atrodo, kad panas ir yra, yra pavyzdys mūsų visiems ir turime reikalauti jo paleidimo. Spinėda vienas iš autorių. Ačiū pirmininkė. Dešiniai, kraštutiniai dešinieji. Toliau nesutinka su tuo, kad situacija šiuo atveju yra visiškai nepriimtina. Ir todėl jie toliau tokias fantazijas kleidžia, kokias mes tik išgirdome. Uh, pa, yra teigiama, kad tai yra nusikaltėlis kaltinamas pagrobimu, kur, kuris laikomas kalėjime, netgi jo um, 36 savaitės nešia žmona buvo sumušta. Ir, uh, bet pažiūrėkime, kas vyksta aplink Čilėje, Bolivijoje, uh, pavyzdžiui, Kubos valdžia, Kubos policija um, sulaiko opozicijos demonstrantus. Mes matome, kai tai vyksta dabar. Ir kalbama apie Kubos intervenciją kitose valstybėse, tačiau tai yra nesąmonė tai yra tik tai medikų, technikų pagalba. Pažiūrėkime, kaip vyksta kitos, kas vyksta kitose valstybėse. Kuba egzistuoja ir ES turi plėtoti lygiaverčius santykius. Kalbėtos nutraukiamas. Gracias, prezidente. Pane Haransova. Šis asmo buvo sulaikytas nelegaliai, turi būti išleis, išteisintas ir paleistas. Tai yra vienas iš daugybės pavyzdžių, kai buvo pažeistos žmogaus teisės, kurios ir tie pažeidimai toliau vyksta Kuboje. Ponas Ferrer yra vienas iš 127 politinių kalinių e, žinomų dabar Kuboje. Tai yra kaliniai vienos šalies, šalies, kuri pasirašė susitarimą su ES, o ten vienas iš svarbiausių dalykų yra, sakoma, yra žmogaus teisės, pagrindinės teisės ir demokratijos apsauga. E, šis parlamentas yra pasirašęs susitarimą 17 metais su Kuba ir Kuba įsipareigojo gerinti žmogaus teisų padėtį ir gyvenimo sąlygas visiems kubiečiams. Praėjo dviejai metai ir ši sąlyga nebuvo įgyvendinta. Europos Sąjunga, jau atėjo tam laikas, turi atvirai pasakyti, ką apie tai mano. Kuba nesilaiko sustarimo nuostatų. Tad mums belieka viena išeitis imtis veiksmų E, pagal tai, kas numatyta susitarime. Dėkoju. Dėkoju. Išklausėme frakcijų atstovus, o dabar EPP. Autorius išklausėme, o dabar kalbės frakcijų atstovai ponas Dehovski. Minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos e, vyriausiai griotinė be abejo žino, kad Pono Ferrera atvejais rodo, kad komunistinis Kubos režimas niekada neatsikratys savo praeities naštos. Jis nepajėgus yra atsiverti, keisti savo poziciją, priimti kritiką. Kankinimas ir kalinimas laukia visų, kas pabandys kovoti už demokratiją, už savo teisės. Jose Daniel Ferrer e, kali Santiago de Kuba kalėjime. Aš kalbėjau su juo keletą kartų. Jis ne teroristas. Tas yra tas. Tai jis nėra toks žmogus, kaip mums buvo čia paaiškinti bandoma parlamente. Tas žmogus myli savo šalį, jis yra pasiryžęs su savo šalį mirti, jeigu to reikia. Tai yra tas žmogus, kuris laikosi visų taisyklių, kurių ir mes ES laikomės. Būtent dėl to norėčiau kreiptis jūs, gerbiam vyriausiojo įgaliuotinę. Pasinaudokite savo visą turimą galę, kad galėtumėt pasiekti kuo greitesnį to žmogaus išlaisvinimą. Ačiū, ponia Arena. Dėkoju. Jose Daniel Ferrer dabar E, yra labai kritinės sveikatos padėties. Nuo spalio mėnesio buvo nusota teikti jam medicinę pagalbą. Valdžios vykdomi piknaudžiavimai jau dešimt metų dėl jo politinių veiksmų turi takos to žmogaus sveikatos pablogėjimui. Jis ne vienintelis, 120, daugiau nei 120 žurnalistų ir studentų kali Kuboje. Spalio 28 dieną Ahmado Sosi Fortuni buvo tas žmogus, kuris buvo ilgiausiai kalinimas. Jis kalėjo 43 metus ir dabar yra miręs. E, žmogaus teisės yra, turi būti užtikrinamos ir ponui Ferreri ir kitiems kaliniams. Jie turi taip pat sulaukti nešališko teismo raginu šalies valdžią laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir nustoti persekioti žmonės, kurie viso labo naudojasi žodžio laisvę. Svarbu, kad Kubos vyriausybė užtikrintų žodžio e, susirinkimų ir asociacijų laisvę turime pasiekti, kad būtų taikomi tarptautiniai standartai, numatyti tarptautinėse hartijose ir susitarimuose ta šalis tuos sustarimus yra pasirašiusi. Pone Riausiai Galiotinė, jūs taip pat kalbėjote apie bendradarbiavimo sustarimą su ES. Ten yra numatyta, e, kaip vienas iš punktų, pagarba žmogaus teisėms. Ačiū. Ačiū. Renew frakcijos vardu pasisakys ponas Javier Nart. Minutė. Usted, Dėkoju, ponė pirmininkė. E, pone vyriausiai galiotinė, ponė Mogerinė. 2016 metais ES pasirašė susitarimą su Kuba, kur svarbiausias dalykas yra pagarba žmogaus teisėms ir demokratijai. 17 metų Liepos mėnesio rezoliucijoje parlamentas numatė papildomą sąlygą, numatydamas e, nuostatą dėl sutarimo sustabdymo. Dabar matome, kad tūkstančiai savavališkų areštų įvyko Kuboje. Pono Ferrer atvejais ne vienintelis, iš kurio matosi režimo brutalumas. Niekas Kuboje nepasikeitė, tai tebėra e, Castro dinastijos totalitarinis režimas. Kuba nėra tik turizmo rojus. Tai yra E, didžiulis karinis kompleksas, kuriam vadovauja Raul Castro šeima, nes iš to šeimos niekas neišeina, viskas lieka viduje. Negalime nematyti tos realybės, negalime e, pasakyti, kad svarbesni yra prekybos susitarimai ir kad pamiršime dėl to savo principus. Poetas Keveda visada pripažino pinigų e, valią. Poderoso kabaljero eskondinero Dabar ID frakcijos vardu kalbės ponas Roil, sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Jose Daniel Ferrer yra opozicijos judėjimo svarbiausias asmuo. Jis kali, jis kankinamas, o ką daro Europos Sąjunga? Europos Sąjunga tiesiog žiūri ir nedaro nieko. Nikaragoje, Kambodžoje, Irane Europos Sąjunga stengiasi būti aktyvesnė, tuo tarpu į Kubą tik žiūrima. E, stebimi žmogaus teisų pažeidimai, jos vykdo socialistinė diktatūra, su kuria, sakoma, galima vykdyti pelningus prekybinius sandorius e, štai Ispanijos ekonomikai tai yra naudinga, tai yra tos diktatūros svarbiausia ekonominė partija. E, tos ispanų viešbučių grandinės, ir prekybos tinklai kraunasi pelnus, tuo tarpu patys kubiečiai neturi prieigos prie tų viešbučių. Turizmo pramoniai vadovauja režimo reakcionistinės pajėgos. Žmogaus teisės yra ta realybė, kuri turi būti ginama visur, netgi ten, kur vadovauja socialistinė diktatūra. Ačiū. Ponas Alevanos, minutė, prašau. Jose Daniel Ferrier kurį jūs verčiate didvyrių su šią rezoliuciją, yra de antirevoliucinės de organizacijos atstovas, nusiteikusios labai agresyviai. Kartu su de kitais trimis asmenimis jisai buvo apkaltintas neteisėta veikla Bet mes žinome, kad yra skleidžiama nemažai melo, ypač iš JAV. Ir JAV ir Europos Sąjunga nori apskritai, e, kad jie galėtų visiškai valdyti Kubos e, žmonės. Mes tam visiškai prieštaraujame. Žinome, kad ES labai dažnai naudojosi uh, žmogaus te, dangstosi žmogaus teisėmis tam, kad galima būtų įsikišti į trečiųjų šalių reikalus, tai ypač kai tose trečiose šalise yra vyriausybės, kurios nelabai patinka ES. Dėkoju, dabar galime baigti nagrinėti, dabar galime perėti prie spontaniškų pasisakymų. Taigi, da, Gavome keturis prašymus pasisakyti ir, ir visi galės ir pasisakyti. Pirmasis kalbės ponas Polčiak. Pra, prašome, jūs turite vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmingė. Aš norėčiau pasmerkti Jose Daniel Ferreros e, sulaikymą Kuboje. Aš norėčiau pareikalauti, kad jis būtų nedelsant paleistas, nes akivaizdu, kad visi jam teikiami kaltinimai uh, nėra labai aiškiai pagristi. Aš manau, kad mes negalime ignoruoti labai grubių žmogaus teisų pažeidimų, tokių kaip šis atvejis. Kuboje de kalėjimuose laikoma daugiau nei 120 politinių kalinių. Ir mes turime nusiųsti labai aišku signalą Kubos valdžiai. Jie turi įveikti savo praeities šmėklas. Mes da, mano šalyje visuomet rėmėme Kubos disidentus ir oponentus. Ir aš norėčiau paraginti vyriausiai galiotinę padaryti viską, kad e, Kubai būtų daromas spaudimas paleisti politinius kalinius. Visus, o ne tik vieną. President. Pone pirmininkė, Kuba yra puikus pavyzdys to, galima, kai galima padaryti neįmanoma. Šioje šalyje de, dešimtmečiais buvo bandoma de, nuversti režimą, de, a, a, nuskurdinti visuomenę. CŽV de, a, agentai veikia a, a, aktyviai. 70-ame dešimtmetyje JAV vykdė aktyvę kampaniją prieš Kubą. Jie, jų dokumentas yra rašoma, kad reikia užtikrinti viską, kad žmonės badautų, vyriausybė neturėtų pinigų. To reikia siekti visomis priemonėmis. Ir matome, kad jiems pasisekė. Šis asmo buvo da, uh, šis žmogus buvo sulaikytas dėl to, kad apkaltintas kitų žmonių grobimu. Jis, ir, jis elgėsi labai dažnai agresyviai ir mes tiesiog puolame toliau Kubą, kalbame apie naujas ekonominės sankcijas ir darome viską, kad e, ši šalis e, neatkurtų normalių sąlygų su e, JAV. Dėkoju. Toliau ponas Pereira. Pone Pereira. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši rezoliucija yra pagrįsta visiškai ne, ne, da, a, nepatikrintais faktais, da, nepagristais argumentais. Mes su šia rezoliucija tiesiog kišamės į a, Kubos vidaus reikalus, pa, tai pažeisdami Junktinių tautų hartiją ir tarptautinę teisę. Visiškai. Da, trukdama sutrukdyti tam, kad normalizuotųsi dialogas tarp Kubos ir JAV. Ir ieškoma tiesiog kažkokių pretekstų tam, kad galima būtų sustabdyti pasirašyto susitarimo įgyvendinimą. Mes žinome, kad kai buvo vykdoma Kubos blokada, tuomet labai nukentėjo Kubos ekonomika. Ir Kuba nori bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė, tai būtų, būtų itin svarbu sveikatos priežiūros sektoriui, tačiau jai bandoma trukdyti. Pane Dalį toliau. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš norėčiau labai aiškiai paprieštarauti šios visiškai nepriimtinos rezoliucijos turiniui. Jie siekiama yra izoliuoti Kubos vyriausybę ir žmonės e, JAV prašymų matome, kad yra da, tik tai da, stiprinamas priešiškas požiūris į šią puikią šalį ir jos puikius žmonės. Šios rezoliucijos turinys yra melagingas. Jose da, da, Daniel Ferrer buvo da, sulaikytas įtariant jį įvykdžius žiaurius nusikaltimus. Užtikrintos visos jo teisės. Visi, kam e, rūpi paremti JAV intervenciją ir remti Bolivijoje, Venezueloje da, JAV marionetas, uh, e, uh, e, visiškai da, kitaip elgėsi su Kuba, nenorėdami teikti nei humanitarnės, nei medicininės pagalbos. Ir aš džiaugiuosi, kad Airijos vyriausybė palaiko draugiškus santykius su Kubos vyriausybė ir nepaisant šios rezoliucijos jie ir toliau ketina remti šią šalį. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Mogerinį. Jose Daniel Ferreira. De, yra Kubos patriotinio sąjūdžio vadovas, jis buvo sulaikytas spalio pirmą dieną Santiago mieste ir jis laikomas kalėjime. E, jį lanko šeimos nariai ir jie mums pranešė, kad jo sveikata yra iškilusi grėsmė. Mes kalbame apie Jose Daniel Ferrera atvejį ir apie kitų kalinių atvejus tiek Bruselėje, tiek Havanoje su Kubos atstovais. Delegacijų vadovai taip pat neseniai tai aptarė. Ir pranešė apie save susirūpinimą Kubos užsienio reikalų ministrui. Paskutinis mūsų pranešimas buvo parašytas lapkričio 6 dieną. Ir mūsų pastangų dėka šeimos nariai, skaitant trys Dachosio Daniel Lukferer vaikus, galėjo su juo pasimatyti. Mes nuolat kartojame, kad būtina gerbti pagrindinės kiekvieno žmogaus teisės ir orumą, įskaitant į teisę į sąžiningą teismą. Per visus šios metus mes niekuomet nesibodėjome kalbėti apie panašius atvejus. Tą darėme koordinuotai ir ėmėmės iniciatyvos, kai tai buvo reikalinga. Mūsų santykiai su Kuba yra atviri ir nuširdus. Mes kalbame apie visas problemas visais ligmenimis. Kiekvieną kartą, kai mums atrodo da, reikalinga, sakyti savo nuomonę, o dėja tai, tai yra būtina gan dažnai, tą darome. Ne visuomet sutrėme su Kuba. Bet tai nereiškia, kad ne, mes ne, da, turime savo pozicijos. Aš džiaugiuosi, kad mes pradėjome naują mūsų santykių etapą per mano da, darbą komisijos, darbo komisijoje da, kadenciją. Kad ir kokia būtų šalies politinė orientacija, mes palaikome santykius, džiaugiuosi, kad palaikomas politinis dialogas, plėtomas bendradarbiavimas. Uh, Mūsų susitarimas, politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas labai svarbus, todėl kad jame taip pat yra kalbama ir apie žmogaus teisės. Ir šitas susitarimas padeda mums sustiprinti bendradarbiavimą ir atvirai aptarti nuomonių skirtumus ir pabandyti kažkaip juos tas nuomonės suderinti. Pagal naują susitarimą pirmasis įvykęs dialogas buvo skirtas būtent žmogaus teisėms, nes pagrindinių laisvių ir demokratinės visuomenės užtikrinimas yra nepaprastai svarbus dalykai. Ir tai yra įmanoma. Gyvendyti juos bus tik įmanoma, jei pilietinė visuomenė turės pakankamai erdvės veikti, jei bus gerbama žmogaus teisės, tik tuomet galima bus tikėtis ekonominių pokyčių. Mes padedame šaliai modernizuotis. Tai yra vienas iš mūsų susitarimo tikslų remti šalį vykdant reformas, ekonominį, politinį, ekonominį modelį, užtikrint, kad jis būtų tvirtesnis, padedant Kubos gyventojams kurti tokią, tą, tokį gyvenimą, tokią visuomenę, kurioje kiekvienas turėtų vienodas teisės ir galėtų džiaugtis vienodomis laisvėmis. Tuo baigiame diskusiją šio klausimu. Prieš pereinant e, prie diskusijų dėl Haičio noriu pranešti, kad APP frakcija nusprendė tokių sprendi... E, dėl tokių pakeitimų Dan Stefa. Envi komitete bus vietoje Silpostol. Silvian Postol e, pereis į pramonės komitetą vietoje Adinos Valijan. Šie sprendimai įsigalioja nuo šiandien. Toliau Haitis noriu priminti, kad galite užsiregistruoti mm, papraš, elektroniniams, e, galite užsiregistruoti elektroniniu arba tradiciniu būdu, jeigu norite pasisakyti, e, paprašyti žodžio. Dabar Panas Dehovski. Pani visoka komisarko. Ačiū pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė. Haitis seniai jau yra politiškai nestabili valstybė, kur yra didžiulis korupcijos lygis, kur pažeidžiama žmogaus teisės, kur žūsta žurnalistai. Tai šalis, kur asmeninės laisvės yra varžomas ir aš manau, kad ES turi parodyti, kad sugeba užtikrinti uh, dialogą tarp vyriausybės ir opozicijos, nes tai yra vienintelis būdas uh, pakeisti situaciją šioje šalyje. ES po a, e, a, e, ž, po gaivalinės nelaimės padėjo atkurti šią valstybę. A, atstatyti ją, tačiau dabar mes turime padėti ir situaciją ten ištaisyti, kuri situacija yra pati baisiausia turbūt pasaulyje. E, gal neblogiausias yra atotrukis tarp turtingų ir, ir skurdžiausiai gyvenančių, gyvenančių. Baisiausia yra gal nestabilumas, e, nebaudžiamumas, niekada nežinai, kur įvyks nusikaltimas, kur bus rasta nauja nusikaltimo auka ir man atrodo, kad būtent tai turi būti pakeista. Urtasun. Ačiū, Urtasun kitas autorius. Eh, Ačiū, pirmininkė. Haitis yra viena iš pamirštų valstybių diskusijose. Tai labai neturtinga valstybė pagal vystym, išsivystimo indeksą ir man atrodo, kas dabar pastaruoju metu vyksta, verčia mus aiškiai pasmerkti visą smurtą, visą situaciją toje valstybėje. Prezidentą Moise demonstrantai kaltina dėl, bais, dėl baisios situacijos dėl korupcijos ir ES turi toliau padėti šiai valstybei per bendradarbiavimo priemonės. Ir akivaizdu, kad įvertinus tos valstybės sunkumus, institucinės problemas, teikti paprastą vystomą programą bus labai sudėtinga. Visų pirma, reikia um, paramos, kuri le, leistų stabilizuoti situaciją ir sustiprinti administraciją toje valstybėje. Ir uh, Pabaigoje noriu padėkoti Jums, vyriausiai galiotinė, už Jūsų didžiulį darbą, už Jūsų pastangas, už Jūsų um, didžiulį pasišventimą šiam darbui. Ačiū Jums. Ačiū. Aš Černecki vieną minutį. Ja również e, rozpocznę od podziękowań. Aš irgi norėčiau visų pirma padėkoti vyriausiai galiotiniai už jos penkerius metus už jos darbą, bendarbiavimą su šio parlamentu ir manim asmeniškai e, rytų kaiminystės, rytų partnerystės kontekste. E, tas bendarbiavimas, manau, buvo labai veiksmingas. Ponios ir ponai, Haitis yra viena iš neturtingiausių pasaulio valstybių. Tai yra šalis, kuri yra a, cikliškai pasikartojančių gaivilinių nelaimių auka. A, ES ir visas pasaulis tengiasi padėti šiai šaliai, teikdami humanitarnę pagalbą. Tačiau problema yra, kad mm, tos humanitarnės pagalbos neįmanoma sukontroliuoti, suvaldyti ir labai dažnai ji nepasiekia tų, kurios iš tikrųjų turėtų pasiekti. Uh, mes turime griežčiau stebėti, kontroliuoti, kur nukeliauja tie pinigai, kuriuos mes skiriame. Aš esu iš Lenkijos ir mūsų karių Haityje buvo dar XIX amžiuje. Mes turime labai ypatingų priežasčių tai valstybei padėti. Herr Sorinio, eine minutė. Ponas Dorinio, vienai minutėjai. Ačiū vyriausiai galiotinė, aš asmeniškai noriu Jums padėkoti už Jūsų puikų darbą per šią kadenciją. Politinė situacija Haityje yra mm, labai nestabili, e, kyla e, sukilimo pavojus prieš vyriausybę, kuri dirba neskaidriai ir neimti, nepriimtinai. Dėl to yra išnaudojami patys neturtingiausi ir pažeidžiamiausi mm, gyventojų sluoksniai. Skurdas yra baisus. ES um, turi padėti šiai valstybei atkurti, sukurti stabilumą, uh, įstatymo viršenybę. Uh, kovoti su pažeidimais. Šioje rezoliucijoje mes kalbame apie e, paramą ir smerkėme tai, kad Haičio valdžia vykdo priespaudą ir nutildo pasipriešinančius balsus. Uh, Humanitarnė pagalba yra būtina kovojant su krize, tačiau pagalba neturės poveikio, jeigu Haičio valdžia nesugebės atkurti įstatymo viršenybės, užtikrinti Haičio žmonių teisų apsaugą. Ačiū, toliau. Dar vienas e, rezoliucijos autorius, Arban Krespo señora presidenta haití es el país más Ačiū pirmininkė. Haitis yra viena neturtingiausių Amerikos valstybių ir tai yra klasikinis pavyzdys, kai, kad, kai neįmanoma nieko ten padaryti, nors ir pilami pinigai, parama skiriama, tai yra baisus skurdo uh, Um, atvejis ir Haičio žmonės jau pusantrų metų išėję į gatves reikalauja, kad prezidentas atsistatydintų ir policija su ginkluotomis grupuotėmis veikia pagal kaltinimus, yra stengiamasi užtildyti demonstrantų balsus, susidoroti su jais. Mes labai smerkėme įvykius Haityje. Uh, Mm, bet tarptautinė bendruomenė e, nieko nedaro, mes smenkėme iš tikrųjų tą e, e, situaciją, kurioje atsidūrė Haičio žmonės. Pane Magerinė, tikimės, kad neteks jūsų pasigesti kitoje kadencijoje. Hvala. Haiti viena najrevnejših držav, ki jo že tako pesti. Haitis yra viena iš neturtingiausių pasaulio valstybių, kuri kenčia dėl baisios ekonominės neligybės, skurdo, smurto, stigmatizacijos, netgi um, vaikų vergyjos. Uh, E, taip pat ir nuo gaivalinių nelaimių, kurios nuolat krečia čia tą valstybę. Mm, tai yra, mm, tai ką mes matome šią valstybę, tai yra katastrofa. Iš tikrųjų, žmonės išėję gatves demon, į demonstracijas e, dėl to, kad, kas vyksta valstybėje, dėl to, kad yra smurtas, kad negali žmonės gauti maisto, pagrindinių paslaugų, nėra švietimas garantuotas rytas visiems. Aš reikalauju imtis priemonių, kad būtų nutrauktas tas smurtas toje valstybėje, kad būtų realiai padėta kenčiantiems ten žmonėms kad nebebūtų žurnalistų nužudimų ir panašių dalykų. ES turi tinkamai ir konkrečiai padėti šiai valstybei. Ačiū. Toliau panas Kelė, PP vardu vienai minutė. Say, described... Haitis tikriausiai galėtų būti apibūdintas kaip, kaip nemorališkiausių, nemor, valstybių pasaulyje korupcija labai paplitusi, neteisėti policijos veiksmai, nėra vyriausybės, nebus parlamento kitais metais, susidorojimas su žurnalistais, nužudimai, išprievartavimai, moterų diskriminavimas, LGBTI situacija, vaikų pornografija, incestas, pilietybės nesuteikimas, smurtas ir taip toliau. Ir kas baisiausia, vaikai, kurie negali lankyti mokyklų. Manau, kad jeigu galime padaryti bent vieną dalyką, tai turime bent pabandyti padaryti spaudimą Haičio valdžiai, kad jaunimas turėtų uh, galimybę lankyti mokyklą, nes be mokyklų pažangos nebus. Ačiū. Toliau ponė Gil, socialdemokratų frakcijos vardu. You, Ačiū pirmininkė. Vyriausiai galiotinė, kaip jau girdėjo, hai, girdėjome, Haitis valstybė, kuri tuoj sužlugs, ekonominės problemos sukėlė masinius protestus. Bent 20 žmonių nužudyta saugumo tarnybų, dar daugiau patyrė sužalojimus. Smurtas Mm, privedė prie tokios situacijos, kai vaikai nelanko mokyklų, žmonės neturi maisto, gerimo vandens, vaistų, sveikatos sektorius e, susiduria su mm, išteklių e, problema nėra elektros, neturima reikalingų priemonių. ES turi imtis realių priemonių ir mm, surasti tinkamą situacijos sprendimą, ypač dėl korupcijos. Haitis yra KR partnerė ir šios šalies tvaraus vystimosi užtikrinimas būtinas, jeigu mes rimtai kalbame apie savo pastangas kovoti su klimato kaita, korupcija, e, smurtu. Taigi, vyriausiai galiotinė, kokio sverto jūs priemonių jūs tikitės imtis, kad ieškotumėt politinio sprendimo, kad būtų galima sumažinti Haičio žmonių kančias. Ir galiausiai aš norėčiau palinkėti jums geriausios klaidos kloties ateities darbose ir noriu nuoširdžiausiai padėkoti už jūsų atliktus darbus šioje kadencijoje. Ačiū. Toliau Roikės Ramos Renių vardu. Dėkoju. Humanitarinė nuolatinė krizė krečia Haitį ta šalis vos spėjo atsigauti po gaivalinių nelaimių, paskui susidūrė su sanitarinė ir politinė krize. Tai yra viena iš skurdžiausių planetos valstybių, kur skurdas yra aiškus, daug nesaugumo. E, korupcija taip pat veši, kad ir kaip bebūtų gaila. 38 tūkstančiai žmonių ir toliau neturi kur gyventi po 2010 metų žemės drebėjimo. Rugsėjo mėnesį, rugsėjo mėnesį prasidėjo krizė E, kilo daug smurto. Visuomenė protestuoja prieš vyriausybės sprendimus ir elementariausių dalykų trūkumą. E, matant tokią situaciją, 40 žmonių, pasak jungtinių tautų organizacijos E, dingo, 40 e, žurnalistų buvo nužudyta. Reikia dirbti reikalaujant, kad tas smurtas būtų nutrauktas, reikia rasti politinį sprendimą, e, būtina surenkti skaidrius ir teisingus rinkimus. Taip pat reikalinga šiai šaliai humanitarinė pagalba, kur 40 procentų žmonių yra priklausomi nuo tarptautinės maisto pagalbos. Dėkoju. Pone Galiotinė, jums geriausios sėkmės tolesnėme profesinėme kelyje pirmininkė. Pone Adinolfi kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, de, gerbėjai kolegos. Korupcija, smurtas, skurdas. De, Haičio žmonės kenčia, žmogaus teisės pažydžiamos kiekvieną dieną, stebint visam pasauliu. Negalime tiesiog stebėti to ir nieko nedaryti. Haityje beje dar veikia ir vergovės, vergovė, vaikai yra parduodami turtingesniems šeimoms. Ir neįmanoma surasti teisingumo, da, lyčių lygybės nėra apskritai niekur, nei įstatymuose, nei, nei realybėje. Uh, per labai dažnai da, tai visiškai ignoruojama. Jungtinių tautų žmogus teisų komisaras pasakė, kad per, per protestus, kurie vyko da, uh, rugsėjo spalio mėnesiais 42 žmonės buvo nužudyti, 80 sužeisti. Tai galima ilgai minėti žmogaus teisų pažeidimus, bet užtenka ir to, kas jau buvo šiandien pasakyta. Kodėl, ir turime savęs paklausti, kodėl mes leidžiame tiems dalykams e, vykti. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Mogerinį, vyriausiai galiotiniai ir taip pat e, norėčiau padėkoti Jums kuo geresnės kloties ateities darbose. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Kastaldo toliau turėtų kalbėti, bet aš jo nematau salėje. A, štai matau, matau, atbėga. Tiesiog įsijunkite mikrofoną ir galite kalbėti. You can use every mic you want, but yeah. just stop, please. <laughs> Galite įsijungti bet kurį mikrofoną. Ar norite, kad pradėčiau spontaniškus pasisakymus, kol jūs pasiruošite? Tuomet kolegos, kurie norėjo spontaniškai pasisakyti, galės pasisakyti Ponas Pospešil neaiškiai buvo užrašyta. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Kaip suprantu, mano eilė kalbėti. Labai trumpai noriu pritarti Haičio rezoliucijai. Per paskutinius rinkimus mes ne vieną kartą kalbėjome apie sudėtingą politinę, socialinę ir ekonominę situaciją šioje labai skurdžioje šalyje, o pastaruoju metu matome didėjant įtampą, žmonės protestuoja, dėl labai prastos socialinės situacijos. Daug žmonių gyvena žemiaus skurdo ribos, pasteiko vaikų vergystės atveju didžiulės problemos. Na, o mes kalbame, kad naujoji komisija, naujasis vyriausias įgaliotinis pabandytų užmėgsti dialogą su šią šalimi, kad bent jau protestuotojams būtų leista išsakyti savo protestus be persiekėjimo. Ir mes galėtume padėti Haičio vyriausybei pagerinti skurdžiausių žmonių situaciją. Neturime užmerkti akių dėl to, kad Haitis turi pripažįsti, kad žmogaus, verti, žmogaus teisės yra tam tikra vertybė. Labai ačiū. Ponas Šekodanu. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Mogherini. Per jos darbo metus ji turėjo gesinti daugybę gaisrų. Aš tikiuosi, kad jie eis ir toliau šio keliu, bet pats laikas šiam parlamentui ir mums, parlamentarams išrinktiems europiečių rasti skaidrų, skaidrų būdą, kaip stebėti žmogaus teisų situaciją ir kaltuosius jų pažeidimais patraukti atsakomybę. Tikiuosi, kad 21 amžius bus šviesesnis. Ačiū Jums už visą Jūsų darbą. Ačiū darbą, ponas Kostaldo. Viena minutė Jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū už Jūsų supratingumą. Protestai Haityje, reikalaujant atstatydinti prezidentą, vyksta nuo Liepos mėnesio. Haičio žmonės pradėjo protestuoti, kai vyriausybė sumažino kūro subsidijas, nes o dėl TVF primestų sąlygų. Šios priemonės turėjo didžiulį neigiamą poveikį. Be kūro subsidijų panaikinimo atsirado dar ir sunkimų dėl, dėl Venezuelos embargo, kurį taiko JAV. Haitis yra skurdžiausia šalis vakarų pusrutulyje. Kompensacinės priemonės turėjo apsaugoti e, skurdžiausiai gyvenusius žmonės. Prezidentas, atrodo, neketina e, atsistatydinti artimiausių metų ir jis laikosi tos pačios darbo tvarkės, remiamas JAV ir taip vadinamos grupės Haičio draugų, įskaitant Europos Sąjungą. Atėjo laikas siekti pokyčių, pokyčių, kurie užtikrinti teisingumą Haičio žmonėms. Ačiū. Toliau ponas Polčiak, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pažymėti, kad kad, kad Haityje e, buvo šaudoma į orą gazinama minė, tai e, labai aiškiai atskleidžia, kad egzistuoja vargšų ir turčių pasaulis. Maištas ir E, agresyvūs e, protesto maršai nukreipti prieš šalies prezidentą ir jo politiką, bei augančias maisto produktų ir kūro kainas. E, ir šį rudinį situacija labai pablogėjo. Haityje žudomi žurnalistai ir jų žurnalistų situacija ir jų laisvės ypač blogėja. Uh, Mes turėtume nusiųsti signalą Haičio vyriausybei, turėtume ištirti korupciją, kad, kad, ji, kad šalis ištirtų korupciją, sutelktų dėmesį į žmogaus teisų užtikrinimą, tie, pasirūpintų, kad būtų tiekiamas geriamas vanduo. Ir noriu padėkoti vyriausiai galiotiniu šios darbo už tai, ką jie nuveikė. Mininkė prieš suteikdama žodį vyriausiai galiotiniai E, socdemų frakcijos atstovė, ponė Julie Wood. Ačiū, ponė pirmininkė. E, du mėnesius Haityje vyksta protestai dėl kūros stygiaus. E, protestai tapo smurtiniai, nukreipti prieš šalies prezidentą. Anot jungtinių jungtinių tautų statistikos e, bent 14 žmonių buvo nužudyti ir daugybė sužeistų prie, per šiuos e, antivyriausybinius protestus. Smurtas spa, įsisuka e, šioje šalyje, kur yra ypač skurdi. Daugybė dviem trešdėliam šalies gyventojų reikia kasdieną pagalbos maistu. Daugiau Beveik 2 milijonai žmonių badauja. Reikia sutikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai trūksta. ES turi dirbti su Haičiu, teikdama humanitarinę paramą. Dar vienas smurtinis įvykis įvykęs šiuose demonstracijose, tai e, veiksmai prieš moteris e, šalies kalėjimuose. Moteris laikomos tose pačiose e, kamerose su vyrais, jos yra prievartaujamos. Turime reikalauti, kad būtų nutrauktas smurtas lyties pagrindų. Kalba eina apie labai e, pažydžiamas moteris vienoje iš skurdžiausių pasaulio šalių. Ačiū. Ir dabar užbaigti diskusiją žodis e, vyriausiai galiotiniai poniai Mogerinė. Skurdžiausia Amerikos E, valstybė e, atsidūrusi politinėje krizėje. Daugybė žmonių protestuoja dėl to, kaip šalis yra valdoma, ypač jie pasipiktinę korupciją e, bei netinkamų valdžios atstovų darbų. Ūkininkai, parduotuvių savininkai visi prisijungė prie protesto demonstracijų. Šalį ištiko ir konstitucinė krizė nėra nei vyriausybės, nei parlamento. Protestai, kaip, kaip minėjote, prasidėjo dėl kūros stygiaus vasarą ir dabar šalis paralyžiuota. Verslas, ligoninės, valstybės institucijos yra uždarytos, transporto užtikrinimas yra labai sudėtingas visoje šalyje, reikia humanitarnės pagalbos, šal, šalis įstrigusi humanitarinė krizė blokėja, politinė krizė neišsisprendžia, e, smurtas taip pat auga. Mes nuolatos stebėjome ir stebime krizės, koordinuojame e, savo pastangas su e, visu, visuomenės veiksmų paramos grupėmis. Šalies valdžia turi užtikrinti teisę žmonėms taikiai dalyvauti demonstracijose ir smurto būtina vengti visais atvejais. E, ir Išreiškiau šią poziciją 28 valstybių narių vardu. Šio mėnesio pradžioje paraginau visus veikėjus šalyje e, perėti prie dialogo ir ieškoti politinės ir humanitarnės krizės sprendimo. Noriu priminti, kad ES draugė su kitais donorais koordinuoja nedelstina e, šaliai teikiamą pagalbą, nes humanitarnė padėtis yra ypač bloga. Nežiūrinti tai, dabartinė padėtis yra tikrai netvari į tik humanitarinę pagalbą, kol kas viską palaiko ir reikia tokios situacijos, kad tarptautinė bendruomenė galėtų paremti tinkamą šalies vystimąsi ateityje. Pone pirmininkė, aš norėčiau už savo galutinio pasisakymo progą kalbėti gimtają kalbą, nors retai jie čia kalbėdavau. Noriu padėkoti už puikų e, bendradarbiavimą pastaruosius E, kelis metus praėjusioje kadencijoje ir šios kadencijos e, pradžioje, ypač tie parlamentarai, kurie dirbo e, praeitoje kadencijoje, puikiai žino, kad aš visada daug dėmesio skyriau parlamentiniai diplomatijai. Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį ne tik konsoliduodamas demokratiją, bet ir užtikrinant taiką bei saugumą dirbant bendradarbiavimų grindžiamos užsienio politikos e, labui. Noriu padėkoti visiems parlamento pirmininkams ir vicepirmininkams, e, politinėms frakcijoms, ypač dviems komitetams, su kuriais ypač glaudžiai dirbau, užsienio reikalų bei vystomojo bendradarbiavimo komitetams, kurie visada e, rėmė mano darbą per pastarosius penkis metus. Ačiū gerbiamą vyriausiai įgaliotinę. Aš manau, kad galiu kalbėti viso parlamento vardu. Aš noriu Jums padėkoti už bendradarbiavimą su parlamentu ir su atitinkamais komitetais. Ir taip pat dėkoju Jums už asmeninį atsidavimą ES norui bendradarb... demonstruotam gerai valiai bendradarbiauti su skirtingomis institucijomis. Labai ačiū. Äh, pabaigai äh, galiu pasakyti, kad yra parengti šeši rezoliucijos pasiūlymai, visus juos galima rasti parlamento interneto svetainėje. Dabar diskusiją baigiame. 11 val. 30 pratesime posėdį, per kurį bus balsavimas.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 Gerbiami parlamentarai, prašom susėsti, kad galėtume pradėti balsuoti. Mūsų laukia ilgas balsavimas, todėl prašyčiau susėsti. it's not it will be okay good oh, yes dear members gerbiami kolegos sveikinu 500 milijonų Europos piliečių e, atstovus į plenarinį posėdį susirinkus. Pirmiausia, pranešimas pagal ES 2018 m. 1725 reglamento 53 straipsnį, taip pat tai yra 2018 m. spalio 33 d. parlamento ir tarybos priimtas reglamentas, e, pirmininkų sueiga 2019 m. lakščio 28 d. posėdėje apsvaršiusi Libe komiteto išvadas patvirtino parlamento ir tarybos bendrą sprendimą paskirti poną Vočią Krafal Vievirovskį Europos duomenų apsaugos pareigūnų. Pirmininkas pasirašys skirimo sprendimą kartu su pirmininkaujančios valstybės e, vadovų taryboje. O dabar galime pereiti prie plenarinio posėdžio. Pone Weberi, jūs norite pasakyti dėl darbo tvarkos? President, uh... Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ES negali tylėti, matydama, kas dabar dedasi Maltoje, kur vyksta žurnalistės Dafne Karuana Galicija nužudimo tyrimas. Be abejo, tylėti negali parlamentas. Šią savaitę du ministrai ir e, ministro pirmininko Muskato kanceliarijos vadovas atsistatydino dėl šokiruojančių pastarojo meto įvykių. Visi tie žmonės e, figuravo Dafne Karuana Galicijos nužudimo tyrime jau anksčiau, taip pat jos darbe prieš nužudimą. Visą laiką ministras pirmininkas Muskat juos gynė, daug kartų demonstravo par, savo parmą, nenorėjo, kad jie būtų atskleisti. Padėtis susidariusi Maltoje turės padarinių visam Europos projektui. Man atrodo, kad parlamentas dabar labiau negu bet kada turi nurodyti Maltos administracijai, kad žurnalistų turinčių politinių ryšių nužudimas e, turi susilaukti politinės reakcijos. Visuomet e, parlamentas gina e, E, teisės viršenybę, spaudos laisvę ir jeigu vyriausybės Europoje padarydavo pažeidimų, mes visada išreikždom savo poziciją. Šį kartą taip e, pas, atsitiko Maltoje ir aš siūlau visiems garsiai kalbėti apie tai. Iračija Garcia Perez. Iračija Garcia Perez, prašom. Gracias, Ačiū, pirmininkė. Socialdemokratų frakcija visada pasisakė, pasisako ir pasisakys už įstatymo viršenybės valstybę. Visada bus jos pusėje, nesirenkant, kas mums patogu ar kas mums nepatogu ir noriu labai aiškiai pasakyti. Įstatymo viršenybės valstybė veikia, kai suimami įtariamieji ir prasideda teisminis tyrimo procesas. Tai ir nutiko praėjusią savaitę Maltoje. Buvo suimti įtariamieji ir prasidėjo teisminis procesas. Parlamentas, šis parlamentas turėtų gerbti teisminius procesus ir nesikišti juos. Bet kokiu atveju noriu paaiškinti, kad mūsų frakcija visada yra teisybės ir teisingumo pusėje. Uh, Visi kiti turėtų žinoti ir suvokti, kad negali. Aš suprantu, kad nenorite klausytis, bet aš netilėsiu. Kažkam gal nepatinka, nepatinka tai, kad aš noriu labai aiškiai pasakyti štai ką. Teisingumo negali pasirinkti. Visada esame teisingumo pusėje ir laikomės savo žodžio. O ir čia kreipiuosi į liaudės partiją, kurie ir noriu jums kai ką paaiškinti ir pasakyti. Tikiuosi, kad per tuos penkis metus visada būsite įstatymo viršenybės uh, valstybės pusėje, kad ir apie kokią valstybę beitų kalba, kad ir kas būtų valdžioje. Dabar aš siūlau pereiti prie balsavimo. Pasiruoškite korteles ir pasirenkite patys. Dėl darbo tvarkos komentaras. Yeah. President. Taip, pirmininkė, aš norėčiau tik aiškiai pasakyti, kad e, kalbant apie padėtį Maltoje, gyvybiškai svarbu, kad parlamentas nusiųstų savo delegaciją, kad būtų išsiaiškinta, kas vyksta. Pirmininkas Weberis labai teisingai pasibėjo, dar ne per vėlų. Bet tai, ką nusprendė praeitos kadencijos parlamentas, kertasi su žurnalistų laisvė. Parlamentas niekuomet nebuvo šališkas politikoje. Mes siekiame taikos ir teisingumo Dafne Karuana Galicijos byloje. Apie tai mes šiandien kalbame. Labai ačiū, sako pirmininkė. O dabar periname prie balsavimo. Prašyčiau susitaikyti su įprasta tvarka. Žinoma, pasiūlymus galite teikti. Balsuokime, nes balsavimo sąrašas labai ilgas. Dėl darbo tvarkos dar. Of... Tai paskutinis pasisakymas dėl darbo tvarkos, nes balsavimo sąrašas labai ilgas. Prašyčiau gerbti visiems kitus. Very... Aš kalbėsiu labai glaustai. Kalbu kaip Teisės viršenybės stebėjimo grupės pirmininkė. Šiandien iš ryto mes posėdžiavome ketiname vykti į Maltą. Bet norime labai aiškiai pasakyti, politinio kišimosi nebus, nesilaikysime nei vienos, nei kitos politinės pusės, nesikišime į policijos tyrimą ar bylos nagrinėjimą, bet norime užtikrinti, kad Europos parlamentas išlaikytų spaudimą, kad teisingumas būtų įgyvendintas ir tiesa išaiškinta. Taigi, e, artimiausių metų mes nuspręsime, kada ir kaip vykti į Maltą. Labai ačiū. First. Pirmiausia, balsavimo sąraše uh, Alžyro um, padėtis, bendras pasiūlymas, uh, e, varnis balsavimas. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Atmesta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame vis, dėl visos rezoliucijos rankų pakelimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Kitas punktas. Padėtis Kuboje. Jose Dariel Ferrer e, padėtis. Pirma dalis, pirminis tekstas, varnis balsavimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas priimta. Kitas klausimas - Haitis. Bendras penkių frakcijų pasiūlymas. Balsuojame dėl visos rezoliucijos rankų pakelimų, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Pono Langė pranešimas ES ir ją susitarimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Rezoliucija, kuri papildo ankstesnį pono Langės pranešimą. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas, varnis balsavimas, pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas, kaip sakiau. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Visa rezoliucija, kas už, keliame rankas. Atsiprašau, pirmininkė, vardinis balsavimas. Prašyčiau spausti mygtuką. Balsuokime dėl visos rezoliucijos. Baigiame balsuoti. Rezoliucija patvirtinta. Toliau padėtis Bolivijoje keturių frakcijų bendras pasiūlymas rezoliucijai. Pirmas e, pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. Devintasis pakeitimas rankų pakelimu. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, varnis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktasis pakeitimas rankų pakelimu. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas D pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Tikriname. Prašau spausti mygtuką. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Now we go to the climate. Klimatas e, ir kritinė klimato ir aplinkos padėtis. Dešimtas pakeitimas. Dėl darbo tvarkos kažkas nori pasakyti? Microphone, please. Prašyčiau įsijungti mikrofoną. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tik priminti reglamentą. 132 straipsnio antra dalis. Pirmadienį vakare vyko diskusija apie kritinę klimato ir aplinkos padėtį. Per ją diskusijos pavadinime buvo žodis emergency. Yra pakeitimų, kuriais yra siūloma rezoliucijos pavadinimą pakeisti ir panaudoti terminą urgency. Taigi, mūsų diskusijoje lieka žodis emergency ir mes traktuojame, kad tokia rezoliucija su tokiu pavadinimu yra nepriimtina. Taigi, diskusijos pavadinimas gali būti kitoks negu rezoliucijos pavadinimas. Galime tęsti. Dešimtas pakeitimas. Rankų pakelimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Tikrinkime. Tikriname. Dešimtasis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas - dvi dalys. Pirmoji dalis vardiniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Rankų pakelimo, atsiprašau pirmininkė, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Tada periname prie pirminio teksto varianto. Dvi dalys. Pirma dalis - vardinis balsavimas. Norite tikrinti? Taip, tikrinkime devintą pakeitimą. Devintą pakeitimą tikriname, balsuokime. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Puiku. Grįžtame prie pirminio teksto varianto dvi dalis. Pirma dalis - vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis. Rankų pakelimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Šešioliktas pakeitimas dvi dalys. Pirmoji dalis - vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta antra dalis. Antroji dalis atkrenta. Penkioliktas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Vardinis balsavimas. 15 pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Viskas dabar jau veikia. Baigiame balsuoti. Atmesta. Grįžtame prie pirminio teksto keturios dalys. Pirma dalis vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečia dalis, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirta dalis. E, balsuojame varniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta. 17 pakeitimas dvi dalys. Pirma dalis vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Suokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 pakeitimas, vardinis balsavimas. E, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Einame prie pirminio teksto varianto. Konstatuojamoji dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Originalus tekstas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 8 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. O dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Vardinis balsavimas. Baigime balsuoti. Rezoliucija patvirtinta.

Pone Višnevska paprašo žodžio. Atsiprašau, pirmiausia, pone Dalį. Ačiū, pirmininkė. Pagal 139 taisyklę noriu dėl posėdžio tvarkos pasisakyti. Yra pakeitimas, kurį mes pateikėme kartu su kai kuriamis kitomis politinėmis frakcijomis, bet jausdami atsakomybę parlamento atžvilgių, mes sulkysime balsuojant dėl šio pakeitimo. Tai yra 11 pakeitimas, kur kalbama apie kritinę klimato padėtį Tai daroma dėl to, kad po vakarykščio posėdžio mes supratome, kad yra frakcijų, kurios nori sukelti grėsmę visai rezoliuciją dėl šio pakeitimo. Mes esame atsakingi, turime rezoliuciją, kuri kalba apie kritinę klimato padėtį. Mes norime sukelti grėsmės rezoliuciją, mes norime, kad parlamento pozicija būtų e, aiški, vieninga, kartu su EPP ir kitomis frakcijomis. Mes norime stiprios e, rezoliucijos šalių konferencijai konferencijos klausimų. Ačiū toliau, pane Višnievska. Ačiū, pane pirmininkė. Norėčiau atsiimti savo paramą ir EKR frakcijos paramą šiai rezoliucijai dėl 25 šalių konferencijos. Mes pasisakome prieš ankstes, ankstyvo susitikimą dėl to, kad 55 procentų riba numatyta. Be to, dauguma šiame parlamente nori uždegti žalę šviesą brandoliniai energijai. Tai būtų labai žalinga Europos ekonomikai ir dėl to nesurta su kitomis valstybėmis narėmis. Balsuojame dėl 11 pakeitimo, vardinis balsavimas. E, klimato kaitos konvencijos šalių konferencija. 11 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti, baigiame. Atmesta. 51 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. Taigi balsuojame dėl pradinio teksto. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Pakelinat rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 52 pakeitimas vardiniu balsavimu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Devinta dalis, pradinis tekstas trimis dalimis. Pirmoji dalis vardiniu balsavimu. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Antroji dalis pakeliant rankas. Kas už? prieš, susilaiko pritarta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 14 pastraipa, pradinis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta antroji dalis, pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 20 pastraipa pradinis tekstas 2 dalis, 1 dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 2 dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinsime 43 pakeitimas, tikriname. Pradedame balsavimą. Baigiame. Atmesta. Toliau pradinis tekstas dviem dalimis. Pirmoji dalis pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. 44 pakeitimas, vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 45 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Toliau. 53 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis, pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau pirmas pakeitimas, vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 19 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Toliau pradinis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Toliau. 54 pakeitimas. Kas už? Pakeliant rankas. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antras pakeitimas vardiniu balsavimu. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 pakeitimas vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Pradinis tekstas. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 21 pakeitimas. Kas už? Pakeliant rankas. Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Toliau 26 pastraipa, dvi dalis. Pirmo dalis vardinių balsavimo. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. Antroji dalis pakeliant rankas, kas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 27 pastraipa, pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 28 pastraipa dvi dalis. Pirmoji dalis pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. 55 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Todėl Balsavimą dėl pradinio teksto. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Patikrinsime. Tikriname. Pradinis tekstas tikriname. Baigiame balsavimą. Pritarta. Toliau pradinis tekstas 33 pastraipa. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 56 pakeitimas. Kas už, pakeliant rankas. Prieš. Susilaiko atmesta. 57 pakeitimas vardinių balsavimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 58 pakeitimas vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 59 pakeitimas paklant rankas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Baigiame balsavimą. Atmesta. 46 pakeitimas. Kas už? Pakeliant rankas. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 22 pakeitimas. Vardinių balsavimo. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 60 pakeitimas pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinsime. 60 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Mhm. Pritarta. 61 pakeitimas. Pakeliant rankas, kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 37 pakeitimas. Pakeliant rankas, kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Patikrinti. Gerai, tikriname 37 pakeitimą. Baigiame balsavimą. Atmestas, todėl balsuojame dėl pradinio teksto dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta antroji dalis. Paklent rankas, kas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Toliau 62 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. <clears throat> Baigėme. Atmestas trečiasis pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 163 atkrenta, toliau ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsavimą. 52 pastraipa, ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 64 pakeitimas, pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Tikriname. Gerai, patikrinkime. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Visgi, vis, vis dėlto atmesta. 65 pakeitimas. Kas už pakeliant rankas? Prieš. Susilaiko. Tikriname. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Toliau kitas balsavimas atkrenta ir toliau 23 pakeitimas. Kas už? Pakeliant rankas. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 47 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. atmestas. Toliau 54 pastraipa, pradinis tekstas, pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 38 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta. Toliau 58 pastraipa, pradinis tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Tikriname 58 pastraipa, pirmoji dalis balsuojame. Baigiame. Pritarta. Antroji dalis pakeliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Toliau, 48 pakeitimas, vardinis balsavimas. Norite tikrinti antrosios dalies balsavimą? Gerai. 58 pastraipa. Pagal taisyklės visi turi teisę to prašyti. Antroji dalis, prašom balsuoti. 58 dalis, pastraipa antroji dalis. Tikriname balsavimą, baigiame balsuoti. Atmesta. 48 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 66 pakeitimas. Kas už? pakeliam rankas, kas prieš susilaiko. Dabar aš norėčiau patikrinti. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Toliau pradinis tekstas, trys dalis. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Pritarta antroji dalis, kas už, pakeliame rankas. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Trečioji dalis, kas už. Susilaiko. Prieš. Patvirtinta. 64 pastraipa, pradinis tekstas, kas už. Prieš. Susilaiko. Prieš pritarta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, tikriname. 24 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 25 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta antroji dalis vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 67 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame ir baigiame. Atmestas. 12 ir 26 pakeitimai, dvi dalis. Pirmoji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 49 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestas. Toliau pradinis tekstas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 13 ir 27 pakeitimai vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 14 ir 28, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 15 ir 29 už. Už. Dar kartą. 15 ir 29 kas už. Kas prieš. Susilaiko. Atmestas. 16 ir 30 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 31 D pakeitimas vardinių balsavimų. Baigiame. Atmestas šeštas pakeitimas vardinių balsavimų. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Devintas pakeitimas vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 32 pakeitimas vardinių balsavimų. Baigiame balsavimą. Atmestas. Dabar pradinis tekstas atkrenta, todėl 69 pakeit... E, pastraipa, 34 pakeitimas. Pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas pradinis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko tikriname. Tikriname balsavimą dėl antrosios dalies. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Toliau 18 ir 35 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už? Norėjote patikrinti dėl posėdžio tvarkos. Taip, ponia Tarabela. Nenoriu pratesti posėdžio, bet turiu pasiūlymą dėl visų mūsų lankytojų komforto. Turime daug lankytojų, kadangi kai jie dalyvauja čia, puikiai supranta, kas čia vyksta, bet kai vyksta balsavimas, tie, kurie sėdi prieš jūs, matot ekranus ir supranta, kas vyksta, bet aš siūlau dar pastatyti du ekranus kitoje pusėje, kad kiti, kurie sėdi kitoje pusėje, taip pat suprastų, kas vyksta. Ačiū už komentarą, pasvarstysime. Toliau 18 ir 35 pakeitimai. 18 ir 35 pakeitimai, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, tikriname, tikriname pirmąją dalį. Pradedame balsavimą. Baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Suslaiko atmesta. 68 pakeitimas. Tikriname, gerai tikriname antrąją dalį. Patikrinimas dėl antrosios dalies, balsuojame. Baigiame. Atmesta. 68 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta antroji dalis. Pakeliant rankas, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 69 pakeitimas, kas už. Susilaiko atmesta. 36 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Tikriname. 36 pakeitimas tikriname. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 50 atkrenta. 70 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Tikriname. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Nebuvo panašiai balsų. Balsai pasiskirsta. Toliau septintas D pakeitimas. Kas už? 70 70 jau balsavome, 7 D. Atsiprašau, ne visiškai atspausdinta aiškiai. Čia ne nulis, o D raidė. 7 D pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ir balsavimas baigiamas. Atmesta. Aštuntas D pakeitimas. Pakeliant rankas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Toliau 77 pastraipa, pradinis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Tikriname antrąją dalį, 77 pastraipa. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. 78 pastraipa, pradinis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už? Prieš susilaiko. Pritarta antroji dalis vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 80 pastaripa pradinės tekstas dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta. Antra dalis vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigime. Pritarta. 82 pastraipa, dvi dalis. Pirmo dalis, kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimo. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 83 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 90 pastraipa už, prieš, susilaiko pritarta. 91 pastraipa, pradinis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau 171 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 72 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 115 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 116 pastraipa, dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Toliau 118 pastraipa. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Prita, susilaiko pritarta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko pritarta. 39 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Baigiame. Pritarta. 40 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 41 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Į konstatuojamoji dalis už į konstatuojamoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Ką konstatuojamoji dalis? Vertinis balsavimas. Prašom balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Pritarta. L konstatuojamoji dalis. 42 pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Tikrint, tikriname. 42 pakeitimas. Pirmoji dalis tikriname. Baigiame. Atmesta antroji dalis. Prieš susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinių balsavimo prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Kitas punktas tai Stambulo konvencija. Pirmiausia, balsuojame dėl EKR frakcijos pasiūlymo dėl rezoliucijos vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Istanbul Convention. Motion for resolution by ECR vote is open. EKR pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Stambulo konvencijos. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmestas. Pirmas pakeitimas. Vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Baigiame. Pritarta. Septintas punktas, pirminis tekstas. Vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Antras pakeitimas vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. L konstatuojamosios dalies punktas, pareiminis tekstas vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vartinių balsavimų. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kitas darbo tvarkės punktas naujausi Rusijos federacijos veiksmai nukreipti prieš Lietuvos teisėjus. Bendras penkių frakcijų pasiūlymas dėl rezoliucijos. Vardiniu balsavimu prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau kitas darbo tvarkės punktas e, bus e, ginčas Keturių frakcijų bendras re, rezoliucijos pasiūlymas. E, šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštas punktas, pirminis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, Pritarta. Septintas punktas, pirminis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas toliau kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 11 pakeitimas vardinių balsavimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Dešimtas pakeitimas vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar dėl visos rezoliucijos keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau kitas punktas – PPO krize, PPO apeliacinio komiteto krize. E, Tarptautinės vertybos komiteto rezoliucijos pasiūlymas, e, prašau balsuoti vardiniu balsavimu. Balsuoti baigiame. Dėl antrojo pakeitimo atmestas. Pirmasis pakeitimas keliat rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir paskutinis darbo tarkės punktas - pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vykstančių ESRKR e, partnerystės tarimo dėrybų. 17 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis - kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis - už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmas pakeitimas - kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname pirmąjį pakeitimą. And what is closed? Balsuoti baigiame. Pritarta. Antras pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, keliant rankas. Kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, tikriname. Tikriname, kaip balsavome dėl pirmosios dalies. Antrojo pakeitimo pirmoji dalis, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Okay, now we go to the second, second part. Force... Dėl, toliau antroji dalis, penktas pakeitimas, kas už? Uh, yes, and now we go to the amendment 5, yes. Dabar penktas pakeitimas. The second part of and two folds because the first part is Second, Pirmoji dalis atmesta, todėl atkrenta antroji dalis, dabar penktasis pakeitimas. Amendment, amendment five. In... Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dabar pirminis tekstas, vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Į konstatuojamosios dalies punktas keliant rankas. Atsiprašau, E. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Ir dėl visos rezoliucijos. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ačiū visiems ir ačiū už paramą. Turime dvi, už dviejų minučių tęsime ir išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimų ir prašau visų išeiti iš salės sparčiai.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 before you start calling the names that you say Have... Tęskime. Turime nedaug laiko ir daug kolegų norėtų paaiškinti savo balsavimo motyvus. Norėčiau paprašyti jūsų, jeigu nesirengėte kalbėti išeiti iš salės. Prašyčiau e, besikalbančiųjų išeiti iš salės. Ačiū. Fotografuotis taip pat reikėtų nesalėje. Ir balsavimo motyvų paaiškinimai. Pradėsime nuo vakar dienos temų, kurių nebuvo galima paaiškinti vakar, o paskui bus šiandienos e, balsavimo motyvai. Noriu informuoti Jūs, kad sulaukėme daug e, prašymų paaiškinti balsavimo motyvus, turime sparčiai dirbti, nes antrą valandą turime išeiti iš salės. Prašau visų neviršyti vienos minutės e, pasisakymo laiko. Ir e, jeigu kas nespės paaiškinti savo balsavimo motyvų, turės galimybę pateikti paaiškinimą raštu. Toli. Komisijos skyrimas. E, ponas Huk iš Renių frakcijos, prašau. Balsavau už naująją komisiją. E, svarbu, kad komisija ir toliau būtų renkama ir atsiskaitytų šiam parlamentui. Balsavome dėl kiekvienos e, valstybės išrinktų vyriausybių pateiktų kandidatų. Dabar e, mes ją patvirtinome ir komisija privalo pradėti dirbti, nes žmonės laukia, kad tai prasidėtų. Žmonės kasdieną susiduria su klimato kaitos pavojumi, su nežinia dėl besikeičiančios ekonominės padėties. Žmonėms atrodo, kad jie nepakankamai valdo savo gyvenimus. Komisija turi suteikti vilties dėl kitų penkių metų, vilties, o ne baimės. Jeigu Junktinė karalystė padarys klaidą ir išstos iš ES, ir mūsų balsas nutils Europoje, vis tiek čia priimami sprendimai formuos Junktinės karalystės ateitį. Rinkimuose E, renkant komisiją, balsavau už komisiją, aš tikiu, nes aš tikiu, kad breksitas bus sustabdytas ir kad tai bus visų europiečių komisija. Ačiū. Pone Zahradil, prašau, EKR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, Europos Sąjunga yra pasiklydusi klimato isterijoje ir tai didelėmis e, raidėmis užrašyta ant komisijos, nuos komisijos darbų programos. Aš nesutiku su, tiksla, su tikslais iškeltais siekiant kovoti su klimato kaita. Man atrodo, kad jie nerealistiški ir neįgyvendinami bei pavojingi atskirų šalių ekonomikai. Tai apspręs e, energinį derinį užimtumą, taip pat e, piliečių pajamas. Todėl negalėjau balsuoti už Europos komisiją, balsuojant dėl jos. Ačiū. Pone Vrecionova, AKR e frakcijos vardu. Ačiū. Aš nebalsavau už Europos komisiją dėl jos programos, dėl jos veiklos programos. Tai utopinė veiklos programa, kuri iš esmės kelia, kuri kelia grėsmę valstybių narių konkurencingumui. Lengva išsikelti įvairius e, tikslus, tačiau sunku patikėti, kad bus net bent kiek priartėta prie tų tikslų, tai pakenks pramonės konkurencingumui, išauks energijos kainos, kai kurios pramonės rytis užsidarys, o gamybą perims Kinijos įmonės. To mes visiškai nekontroliuosime ir už visą tai turės mokėti mūsų piliečiai, mokėdami mokesčius e, klimato padėčiai pasaulyje, tai niekaip neatsilieps, nes ES vienintelė įmasi tokių veiksmų. Ponas Palmer, ačiū. Aš noriu pasveikinti naująją komisiją, kuri buvo išrinkta vakar, bet aš neapsimesiu, kad pastarųjų kelių mėnesių procesas buvo tobulas. Taip nebuvo. Bet svarbiausia yra tai, kad šio parlamento nariai pakeitė nuomonę. Liepos mėnesį balsavome dėl paskirtosios pirmininkės, komisijos pirmininkės van der Leyen skirimo ir tai, paskui turėjome kelias savaitės išnagrinėti komisijos veiklos programą, išsigilinti ją. Pas, e, pasipriešinti komis, kandidatų komisijos narius skirimui. Tačiau vakar dienos balsavimas buvo patvirtinantis balsavimas, mes, bet, o mes turėjome apsispręsti, ar tvirtiname Liepos mėnesio sprendimą ar ne. Manau, kad e, reikia, tas patvirtinantis balsavimas turėtų būti tikras balsavimas, tai turėtų būti galimybė pakeisti nuomonę ir tai turėtų apimti platesnius klausimus. Ačiū. Toliau ponas Hanan, AKR frakcijos vardu. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Aš susilaikiau balsuojant, darydamas prielaidą, kad labai greitai tai nebebus Junktinės e, karalystės reikalas, net jeigu liktume ES. Aš turėčiau daug ką pasakyti apie kai kurių kandidatų nuopelnus. Ir man tikrai turiu kai kurių pastabų dėl skirimo proceso. Vykdomosios ir teisėkūrinės galios sutelkimas 28 e, pareigūnų rankose, kurie yra nerenkami ir yra neliečiami. Kaip ten bebūtų, linkiu Jums visokiojo pasiekmės ir e, tikiuosi vietoj sudėtingo nario tapti geru kaimynu. Sėkmės, ponas Liubreton, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau prieš e, Vanderlain komisijos patvirtinimą, nes aš manau, kad ji e, pablogins Prancūzijos padėtį trijose srityse. Visų pirma, ji pasisako už e, teisę tą migraciją į Europą, o aš tikiuosi kitokių dalykų, e, ryštingos kovos su imigracijos politika integracija. Eur, Prancūzijos žmonės Europos parlamento e, rinkimuose pasisakė už Prancūzijos judėjimą, kuris e, siekia užtikrinti suverenitetą. Toliau, pasaulinė laisvoji priekyba, kuri e, smugdo mūsų žemės ūkį. E, Filas Hoganas yra liūdnas tos politikos simbolis. Aš ryštingai priešinuosi e, van der Leyen komisijai ir priešinsiuos jos veiklai per visą savo kadenciją. Ačiū, ponia Fox. Neprisijungusiu prie frakcijų narių vardu. Balsavau. Ar veikia? Balsavau prieš naują komisiją, nes ji buvo neaiškiai išrinkta, ji neatsiskaito rinkėjams E, Europos šalių. Ji e, pažeidžia valstybių suverenitetą ir tai yra įžeidimas kiekvienam rinkėjai. Bet, tai, bet daugelis čia ignoruoja suverenitetas e, ap, ap, ir teigia, kad kai kurių uh, rinkėjų balsai yra radikalus dešinieji. Aš esu nacionalistė iš dešiniųjų ir aš manau, kad Europos solidarumo esmė gerbti kiekvienos valstybės rinkėjo balsą. Ir aš raginu kolegas demokratus, čia esančius parlamento narius, neapsimesti, kad čia yra demokratijos vieta. Raginu gerbti savo rinkėjų balsus ir tai visiškai nesusiję su bandymais e, pasiekti, kad, čia, kad, kad mes kažkas mums atsiskaitytų, ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė, balsavau už komisiją dėl keletos svarių priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad Europos parlamentas įgyvendino savo vaidmenį ir keletas silpnų kandidatų buvo pašalinti iš sąrašo. Tie, kurie ne, buvo sus, įsivėlę į interesų konfliktus. Ir tai buvo svarbu ir dėl to naujoji komisija yra E, respektabili. Europos komisijos veiklos programa e, nusipelno paramos dėl kitų priežasčių. Tai jie priima dabartinį iššūkį, neneigia klimato kaitos iššūkio ir siekia dėkti racionales priemonės skaitmeninimo kitose sritise bei socialinį, siekti socialinio teistingumo. Dėl visų šių priežasčių balsavau už komisiją

Aš tik norėjau pasakyti, kad aš prašiau kalbėti, bet ekrane savo pavardės nematau. Aš nenorėjau nutraukinėti kolegų. Ar jūs prašėte kalbėti šią temą? Taip. Kiek suprantu, viskas buvo patvirtinta, bet sąraše nesu. Tada kalbėsim greitai ir jums liks laiko. Toliau panas Patin iš nepriklausomų narių. Mr. Patin. I, I... Ponas Patin, aš balsavau prieš naująją komisiją nes man atrodo, kad jos paskirimas tik patvirtina mano įsitikinimą, kad ES institucijos yra atitolusios nuo piliečių. 10 procentų Europos piliečių yra e, skirtingos rasės ar etninės kilmės, bet nesam turėję juoda odžio komisijos nario, nesam turėję spalvoto žmogaus. Nei vienas juoda odis pareigūnas nėra niekad šiame parlamente kalbėję. Tai nėra įvairoviai susivienijusi Europa, čia aparteidas žmonės čia nėra suskirstomi autobusuose, kad skirdėtų skirtingose vietose, bet tiesiog pagal dienos laiką, paros laiką yra suskirstyti. Dieną baltieji dirba, o naktį susirenka spalvotieji žmonės ir valo mūsų tualetus. E, dabar jau atėjo moteris komisijos narė. Galbūt jie pakeis užimtumo politiką, pakeis personalo politiką, galbūt suteikta bus darbo daugiau juodaodžių ir kitų spalvų žmonėms. E, bet kol kas Europos komisija matome tik baltus veidus. Europos Sąjunga yra rasistinė ir aš balsavau prieš tai. Okay, Ačiū. Aš kaip Britanijos parlamentarė, didžiuojuosi, kad priklausau suvereniai valstybei, kuri dirba kartu su Europos partneriais kovodama su klimato kaita. Visoje Europoje vyriausybės ir savivaldybės skelbia kritinę klimato padėtį. Šiandien Europos parlamentas tapo pirmuoju parlamentu pasaulyje paskelbusiu kritinę klimato padėtį visame žemynė. Mes privalome imtis netidėliotinų veiksmų, kad sustabdytume žalą daromą planetai, kol nebus per vėlų laikas, senka. Būtina, kad mes visi mažintume e, CO2 atspaudą visais gyvenimo aspektuose - nuo technologijų e, naudojimo, nuo vandenynų panaudojimo, nuo importo, prekybos planavimo už mūsų bloko ribų. Mes kartu bendradarbiausime, kad CO2 tarša sumažėtų ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje pokyčiai prasideda čia. Ačiū. Seka. Ačiū. Kitas darbo atvarkės klausimas. 2020 m. biudžetinė procedūra. Paaiškinimas žodžiu e, balsavimo. Pana Zahradil iš EKR frakcijos. Prašom žodis jums. Dėkui, pani. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš kelias minutės kritikavau Europos komisiją dėl to, kokią klimato politiką įvykdo, bet dabar aš noriu ją pagirti nes ji parengė gerą planą Europos biudžetui kitam finansiniam laikotarpiui. Kalbu apie lėšų perkelimą, atsisakant tiesioginių subsidijų žemės ūkio politikai ir sanglaudos politikai, e, perinama labiau prie paramos mokslininkams ir naujovų kūrimui. Deja, kol kas tai dar neatsispindi mūsų tribūnoje ir parlamentas dirba kaip įprasta, bet man atrodo, kad būtų gerai dabar jau duoti signalą naujai Europos komisijai, kad mes reikalausime, e, kad įsipareigojimai, kuriuos jūs pirmininkė vakar ir inauguracinėje kalboje išsakė, būtų įgyvendinti. Aš negalėjau pasisakyti už šį pranešimą, nes jis netitinka tikrų lūkesčių siejamų su kitų biudžetu. Vrečionova, prašom žodis jums. Ačiū. Ir aš nepritariu ir aš negalėjau balsuoti už 2020 metų biudžetą vakar. Išlaidos didėja, pinigai leidžiami sritims, kurios nieko bendro su ES įgaliojimais neturi. Tai neleis pagerinti ES ir jos valstybių narių konkurencingumo. Tai švaistimas, mokesčių mokėtojų pinigų švaistimas ir to pateisinti negalime. Subsidijos, kurias ES traktuoja kaip gyvybiškai svarbės, dažnai yra greičiau kengsmingos negu naudingos. Ir aš kalbu apie daugelio įmonių subsidijavimą. Tai yra neprasminga ir dėl to aš negaliu pritarti. Pono Hanano salėje nebeliko. Todėl periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Padėtis Bolivijoje. Ponas Pospišil, žodis jums. Dėkui, pėkni, pan... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdamas paremti šią rezoliuciją Vakar, praeitoje kadencijoje Bolivijos padėtį keletą kartų aptarėme, kalbėjome apie prezidento moralės pasirinktą kryptį ir išreiškėme susirūpinimą dėl to, kas vyksta toje šalyje. Kartais buvo išreiškima dviejonių dėl e, rinkimų teisėtumo ar prezidento moralės perrinkimo pagristumo. E, kartais e, e, vykdavo diskusijos, tos diskusijos išgirdavo atgarsį ir pačioje Bolivijoje ir abieji parlamento rūmai kalbėjo apie naujų prezidento rinkimų organizavimą, tai turėjo mus nudžiuginti. Tačiau turime ir toliau daryti viską, ką galime, kad stebėtume rinkimus, kad jie iš tiesų vyktų teisingai ir bešališkai, kad valstybėje iš tiesų pagerėtų. Toliau. Klimato ir aplinkosaugos kritinė padėtis. Šiandienos balsavimas ponas Keleher iš Renių frakcijos. Ačiū, aš paremiau šią, šį pasiūlymą. Mano nuomonė, e, pastarosiomis savaitėmis šiuo klausimu vyko labai svarbi diskusija. Esmė ta, kad mes nebegalime nuneikti mokslininkų išvadų. Viskas akivaizdu, klimatas šyla, tai įvardinta e, tiksliais duomenimis, CO2 emisijos didėja, šiltnamio efektą keliančios dujos e, didėja Todėl tikrai padėtis yra kritinė ir turime imtis veiksmų. Atsižvelgime jaunųjų kartų patarimus. Tūkstančiai žmonių Airijoje kiekvieną penktadienį moksleiviai, studentai išeina į gatves ir pabrėžia, e, kad politikai ir e, visuomenės lyderiai visame pasaulyje turi imtis ryškės, ryštingesnių veiksmų. Laikas mums pripažinti, kad padėtis kritinė ir reaguoti turime netidėliotinai, kurdami politiką, kuri neatidėliojant uh, sumažintų poveikį e, aplinkai, kad mes galėtume gelbėti biologinį įvairovę, vandenynus. E, tai padėtis yra tokia yra, viskas akivaizdu ir mes privalome imtis reištingų priemonių politikoje. Kretz. Žodis kitam kolegai, Palmer iš e, socialdemokratų frakcijos. Ačiū. Aš nemanau, kad rezoliucija, kurią priėmėme Šiandien ir paskelbėme, kad skubus spręsti klimato, kalbos, klimato kaitos klausimus padės paslausti e, valdžią ir kad tai bus naudinga jauniems žmonėms visose pasaulio šalyse. Žmonės eina, e, žmonės, jauni žmonės neina į mokyklą, jie e, mato, kad mes priebėme rezoliuciją ir ten yra daug gražių žodžių. Jiems reikia ryštingų veiksmų, ne tik žodžių, prasmingų veiksmų, tą ir turim dabar daryti. Tai yra mūsų nacionalinių vyriausybių reikalas. Ir man atrodo, kad svarbu, kad kas pasakyta būtų padaryta. Tiems jauniems žmonėms yra aišku vienas dalykas, Gretai Tumberg taip pat, kai jie nekalbėjo parlamente, žodžių nepakanka, jie nori veiksmų ir nori uh, kad būtų e, po tų veiksmų nuspręsta dėl kitų. Ačiū, ponia Fox, prašau. Balsavau prieš klimato ir aplinkos investicijos priemonės, kadangi mm, mums rūpi tai, kad yra mokslo nepagrystas, e, sukurtas čia visas tas reikalas, daug retorikos iš e, išnykimo visų sukurtos istorijos šalininkų ir tai, kad mes balsavome prieš šiandienos pakeitimą, kur buvo pasakyta, kad mes turime siekti, kad aplinkosauginiai klausimai turėtų racionaliai būti diskutuojami. Mes galvojame, kad iš tikrųjų šiandien yra neracionalios diskusijos, tai yra propaganda, o ne mokslas, kas šiandien vyksta. Nėra jokių mokslinių įtyrimų iš pasaulinės klimato kaitos konferencijos ar iš kitų uh, organizacijų, kurios realiai paremtų, kad tikrai tai yra aplinkos klimato problema, kad tai yra potviniai sukelti dėl to ir klimato kaitos komisija kalba apie socioekonominės sąlygas, kurios lemia klimato kaitą. Mes reikalaujame pasakyti, ką parlamentas kada, nori padaryti dėl CO2 išlakų šalinimo. Tai tik tai sukels iš, išlaidas piliečiams, tai yra tik tai gazdinimai, kurie nepagrysti visi kritiškai. Ponas Rauland, kaip matau, išėjo. Uh, aš noriu pakartoti tik tai tai, ką sakė uh, kolegė, kad atmečiau COVID-25 rezoliuciją. Aš nesu ekonomikos profesorius, bet aš sakau, kad aš suprantu ekonomiką. Ir e, čia kalbama apie e, mokslą, bet klima, tai yra apokalipsinės tos prognozijas, tai yra tik tai mokslinė fantastika. Ir tokios politikos patvirtinimas šiandien, kad klimato neutralumas iki 50 metų, tai yra ekstremalus pavyzdžiai, kad yra absoliutus ekonominis neraštingumas, kokį tik esu matęs. Ir atmesti pakeitimai buvo, kur reikalavimą pilno įvertinimo. Ir tai rodo, kad visiškai nepaisoma, kiek tuo, tos agresyvos politikos priemonės kainuos ir ar jos yra pagrystos. Aš noriu pasakyti, kad um, neto nulinio tikslo siekimas čia yra tik tai girinai palyginimais paremti, paremti dalykai. Ir tam iš mm, teisingai pasakė, kad turime būti sąžiningai, tai yra pramoninis išpolis, kuris labai daug kainuos, tai yra pramoninė veikla, bet nėra nieko istorijoje, kas būtų uh, anksčiau buvę be karo. Ir aš galvoju, kad iš tikrųjų tai bus per vieną trilijoną svarų kainavė, kainuos per metus. Tai yra beprotiška, nesąmoninga politika. Pone pirmininkė, Dėkoju. Šiandien, spalio 28 diena, 2019 metai, Europos parlamentas paskelbė klimato ir aplinkosaugos reikalų skubą. Tai yra simbolinis, istorinis momentas. Ir didžiuojasi, didžiuojasi, didžiuojasi tuo, kad savo balsavimu prisidėjau prie to. Europa nuo pat pramonės revoliucijos pradžios prisidėjo prie dabar susikloščiusios klimato katastrofos. Tad mums tenka pareiga imtis atsakomybės e, pasaulio žmonių atžvilgių, įvairių rūšių atžvilgių ir jaunų žmonių atžvilgių. Mes turime veikti jau dabar. Turime veikti dabar, kad gyvenimas e, Žemėje būtų įmanomas ir žmonėms, ir kitoms rūšims kurios dabar dėja pradėjo neregėtai greitai nykti. Reikia neskubiai laukti, o skubiai veikti. And Madame Šoidrova. Ponia Šoidrova. From the EPP. EPP frakcijos vardu. Nislova. Ačiū už suteiktą žodį, pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti kitų klausimų jau mūsų darbo atvarkėje dėl COP25. Ar galima? Kitas klausimas yra Junktinių tautų bendros klimato kaitos konvencijos šalių konferencija COP25. Tai prašom žodis jums. Uh, Labai ačiū, pirmininkė. Taigi, noriu paaiškinti, kodėl balsuojant susilaikiau dėl šios konferencijos. Europos parlamentas reikalauja siekti plačių užmojų tikslų ir tai yra ES pareiga padėti valstybėms narėms mažinti CO2 išlakas ir kitas šiltnamio efektą kuriančių dujų E, e, išlakas. Taip, dideli užmojai, 50 procentų tai yra numatyta mūsų pasiūlymams dėl 2030 metų, tai yra plačių užmojų tikslai. Padidinimas iki 50 procentų, nežinant realaus poveikio tokių tikslų e, tikrai yra nepagrystas, todėl balsuojant susilaikiau. Nebuvo taip pat įtrauktos pastraipos dėl draudimo naudoti brandolinę energiją. Daug kurioms valstybėms bus neįmanoma to padaryti, todėl balsuant susilaikiau. Dėkuoju, tai panė pirmininkė, aš nepritariu rezoliucijai dėl kritinės klimato padėties. Taip, iš tikrųjų klimatas keičiasi, bet tai, apie ką kalbama šioje rezoliucijoje, yra tiesioginis kišimasis į valstybių narių nacionalinius interesus. Taip, aš manau, kad mums reikėtų da, da, aktyviau kovoti su besikeičiančiu klimatu. Tačiau taip, kaip siūloma tai daryti, tai labai greitai sukurtų teisinį neiškumą, kuris labai pakenktų mūsų ta, verslui. Nepamirškime ir breksito dėl kurio taip pat turėsime problemų. Ypač tose šalise, kurios turi ES išorės sieną, nustatomi tikslai privers mūsų pramonę trauktis į trečias šalis, kurios netaiko tokių griežtų aplinkosaugos normų. Kitas darbo atvarkės punktas Ar jūs norėtumėt pasisakyti dėl klimato kaitos konferencijos? Taip. Taip, ar, gal, ar galiu? Taip, prašome. Aš pritariu šią rezoliuciją ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas turi ambicingą klimato kaitos mažinimo darbo atvarkę, kurią e, sėksime gyvendinti per kitus penkerius metus. Aš e, atstovavau Europos parlamentui COP21 ir labai svarbu mums toliau siekti mažinti planetai žmonijai daromą žalą, bet reikia da, imtis veiksmų tarptautinių priemonių. Reikia suprasti, kad klimato kaita palies mus visus. Siūloma iki 2020 metų atsisakyti subsidijų iškastiniam kūrui. Taip, mums reikia jų atsisakyti. Tačiau jeigu mes tai darysime per nelik skubotai, tai iki 2000, kaip siūloma, iki 2020 metų mes, uh, uh, ne, mes uh, sukursime problemų tam tikroms šeimoms, ypač toms, kurios turi mažai pajamų ir uh, tarptų žmonių yra ir pensininkų, jie negalės šildyti savo namų. Aš manau, kad mūsų klimato kaitos mažinimo veiksmų planas turi būti kuo labiau įtrauklus. Dėkuoju. Toliau kalbėsime apie Istanbulo konvenciją. Panas Žembatski. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šį dokumentą ir norėčiau paaiškinti, kodėl. Šis dokumentas iš tikrųjų nėra skirtas tam, kad galima būtų apsaugoti moterų teisės ir mažinti smurtą prieš moteris. Šiame dokumente tiesiog yra išsakoma propaganda. Uh, lyties klausimų, kuri greuna rytų Europos tradicinį šeimos modelį. Jei kas nors pasisako prieš šią konvenciją, tai nereiškia, kad jie remia smurtą prieš moteris. Jie yra prieš uh, konvenciją todėl, kad ji greuna tradicinės šeimos vertybės. Mes negalime apibriežti lyties. Tai yra duota gamtos. Negalima sakyti, kad lytį galima pasirinkti. Lytis tai nėra socialinė kategorija, tai yra biologinė savoka. Ir todėl mes Bulgarijoje negalėsime ratifikuoti e, šio dokumento. EPP toliau. Dėkoju. Aš negalėjau pritarti šią rezoliuciją, kurioje Visos dar konvencijos neratifikavusios šalis raginamos ją kuo greičiau ratifikuoti. Bulgarija, Čekija, Vengrija, Lietuva, Slovakija ir Junktinė karalystė. Šios šalis yra paminėtos. Ir jos yra raginamos nedelsint ratifikuoti Stambulo konvenciją. Aš manau, kad iš tikrųjų bandoma tiesiog sukurti kažkokį mitą, kad vien patvirtinę ir ratifikavę Stambulo konvenciją sugebėsime spręsti visas problemas. Reikia kovoti su smurtu prieš moteris realiomis priemonėmis. Čekijoje mes turime įstatymą dėl kovos su smurtu prieš moteris. Pataisime ir savo baudžiamąjį kodeksą. Taip pat vykdome aktyviai šviečiamąją veiklą. Mums nereikia ratifikuoti Stambulo konvencijos tam, kad galėtume mažinti smurtą prieš moteris. Aš manau, kad šio dokumentu taip pat kišumasi į valstybių narių nacionalinę kompetenciją ir negalime raginti valstybių narių daryti to, ko jie nenori daryti. Much, skirtam dalį. Ačiū, pirinkė, aš balsavau už tai, uh, už šį dokumentą, kadangi smurtas prieš moteris ir mergaitės dažnai nepastimas. Praeitais metais 14 tūkstančių moterių ir mergaičių uh, patyrė uh, smurtą artimoje aplinkoje, per 8 tūkstančiai patyrė seksualinį smurtą. Tai šokiruojantis skaičiai uh, mūsų visuomenėse, tai baisu, kad Stambulo konvencija vis dar neratifikuota Junktinės karalystės. Mes negalime teikti, kad esame pagrindinė pasaulinė ekonomika, pasaulio jėga, jeigu e, nuolat e, neapginame savo labiausiai pažeidžiamų e, visų, piliečių visuomenėje. Mūsų visuomenė turi būti saugi, mūsų dukroms, seserims, motinoms. Negalima daugiau leisti tokių kaltinimų, o ką ji buvo apsirengusi, kodėl taip vėlai išėjo į gatvę ir taip toliau. Turi būti kriminalizuotas smurtas prieš moteris ir mergaitės Europoje from... Palmeris iš socialdemokratų frakcijos. 20... Ačiū. 2017-1998 moteris buvo nužudytos, 87-983 moteris išžagintos, 123-871 patyrė seksualinius išpolius 22 ES valstybėse narėse. Tai yra šokiruojantis skaičiai, tai yra baisų skaičiai, sukrešiantis skaičiai ir todėl mes privalome priimti pačius griežčiausius įstatymus visais lygmenimis prieš smurtą smurtą prieš moteris. 2017 metais mano šalyje 250 e, žmogžudyščių įvykdyta nužudytos moteris. Baisu, kad e, vis dar neratifikavo mano valstybė Stambulo konvencijos. Taip pat baisu, kad e, yra apkarpytos lėšos dėl taupimo politikos ir todėl nėra gyvybiškai svarbių paslaugų finansavimų, negali moterų centrai priimti pakankamai moterų, negali būti su, e, pakankamai paslaugų suteikta nukentėjusiosiams nuo smurto. Griežtų, griežto taupimo politika yra dėl to kalta. Noriu priminti, kad prašymas pateikti paaiškinimą aiškinimus dėl balsavimo motyvų yra iki um, sesijos ir jau po to nebegalime tokių prašymų pateikti, bet padarysiu Jums išimti, prašau, ponas Keli. Ačiū. Atsiprašau, kad aš suklydau ir per vėlai pateikiau prašymą. Lab, Dėl Stambulo konvencijos noriu pasakyti, kad tai yra išsamiausia tarptautinė sutartis kovai su smurtu e, prieš moteris. Dėje moteris mergaitės patiri smurtą ir seksualinį smurtą, kas trečia per savo gyvenimą. Ir um, yra tikrai daug labai tokių incidentų, tai nepriimtina. Mes turime imtis priemonių, kad įvyktų realūs pokyčiai moterų situacijoje. Konvencija, kurią ratifikavo Airija šį metų pradžioje, yra pirma Europoje, kuri nustato teisiškai privalomus standartus užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu ir reikia aiškių įsipareigojimų užtikrinti lyčių lygybę. Ir norėčiau kreiptis į

nepriklausomi teismai neįmanomi, jeigu yra valstybės monopolė dėl istorijos. Lietuvoje buvo nukrypta e, nuo tokių standartų buvo pasakyta, kad mm, TSRS ginkluotos pajėgos atsakingos už susidorojimą 21 e, e, metais prieš demonstrantus, kad tai yra baudžiamoji atsakomybė už tai taikoma. Žurnalistai, politikai, e, politikas um, Altas Paleckis pareiškė diskusijose, kad 91 sausį panašu mūsų pat, žmonės šaudė į savus, kai jis tą pasakė, jis buvo nubaustas teismą. Nors jis e, turėjo ir liudytojų, ir balistinių įrodymų, kad iš tikrųjų buvo slaptų snaiperių ant stogų, kurie šaudė piliečius 91 sausį. Algirdas neseniai buvo areštuotas ir apkaltintas šnipinėjimu Rusijai. Lietuva turi panaikinti politinius apribojimus, mm, diskutuoti ir tirti 91 sausio įvykius. EPP frakcijos vardu paspišau. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem... Ačiū pirmininkė. Aš šis tik paremiau šią rezoliuciją. Buvau teisingumo ministras Čekijoje ir manau, kad mes turime pasisakyti už teismų nepriklausomumą visose mūsų valstybėse. Ir priešingai nei kolegė, kuri tik kalbėjo, tai tikrai nėra susiję su įvykių netinkamu interpretavimu 91 metų. Čia eina kalba apie įstatymo viršenybę. Teisėjai, prokurorai, tyrėjai padarė tiesiog išvadas, priėmė savo teismų sprendimus ir kažkas dabar ketina diskriminuoti juos, nukreipti prieš juos veiksmus, tai yra Rusija. Yeah. Tai ir yra esminė problema. Aš negaliu e, aiškinti, kas vyko, kokie buvo įvykiai Lietuvoje 91 sausį, aš nežinau to, tačiau aš nesuprantu, kaip gali būti teisėjas ar prokuroras persekiojamas už savo kaip teisininko nuomonę. Mes turime palaikyti Lietuvos um, teismų sistemą, kadangi tai yra teismų sistemos klausimas ir mes visi pasisakome iš įstatymo viršinybę ir turime jos paremti. Toliau ir bus klausimas ir Kirton Dal visų pirma socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkui, ponė pirmininkė, aš balsavau už uh, uh, šį dokumentą, todėl kad aš manau, kad uh, Airbus ginčas dėl subsidijų dabar ta, neapsiriboja vien šiuo sektoriumi. Mes turime PPO sprendimą ir jį reikės išvelgti. Ir jame paminėtos keturios valstybės narės. Visos valstybės, išskirius Junktinė karalystė, aiškiai sureagavo. Vokietijos, Ispanijos ir Prancūzijos vyriausybės sureagavo. Tačiau mūsų ta, tarptautinės prekybos sekretorė išreiškė savo nusivylimą. Tačiau ji visiškai nepadeda Škotijos viskio gamintojams, kurie dabar turės mokėti kur kas didesnį, kur didesnius muitus. Mes atsiminame, kad yra tokių žmonių, kurie teigia, kad po breksito mes galėsime džiaugtis puikiai klestinčią JAF ir Britanijos priekybą. Tačiau panašu, kad toriai visiškai nesižvelgia dabartinius trumpo veiksmus panas Žembatski. Kolegos, aš balsavau už šią rezoliuciją, todėl kad aš manau, kad joje kalbama apie labai svarbią problemą. ES viską daro tam, kad atvertų savo rinkas. Ir naujai užkrauti muitai pakenks tarp atlantiniai priekybai. Galima tik apgailestauti dėl uh, JAV sprendimų, kurie, yra, kurie prieštarauja bėra ir moraliai. Nes čia kalba eina apie bendrovės Airbus ginčą, dėl kurio dabar kentės mūsų maisto gamintojai ir ūkininkai. Nei vartotojai, nei ūkininkai negali būti šio ginčio įkaitais. Europos komisija turėtų imtis veiksmų ir turi ne pirmiausia pradėti uh, dėrybą su JAV tam, kad galima būtų spręsti susidariusias problemas. Toliau ponia Šoidrova. Dėkoju. Aš norėčiau paaiškinti, kodėl aš balsavau už šią rezoliuciją. PPO nustatė, kad uh, e, ES bedroviai Airbus teikiamos subsidijos nėra tinkamos. Kalba eina apie 7,5 milijonų eurų ir Dabar už tą ginčą mokės mūsų ūkininkai. Ir e, mes e, eksportavome į JAV, bendra eksporto suma sudaro 22,5 e, milijardo eurų vien 2018 metais. JAV yra stambi mūsų prekybos partneriai ir mes negalime laukti, kol bus įspręstas bendrovės Airbus ginčas negalime taip pat veltis ir prekybinį karą su JAV. Mes turime paremti mūsų ūkininkus, kurie kenčia nuo JAV pritaikytų priemonių, kurias galima vadinti sankcijomis. ES turi vieningai apsaugoti mūsų ūkininkus. Siūlau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra prie PPO apeliacinio komiteto krizės. Ir pirmoji kalbėtoja yra Curtin Darling. Prašome. Aš balsavau už šį dokumentą, nes Brexito rėmėjams atrodo, kad PPO yra tik tai tikrai da, gausybės rago da, organizacija, o da, Trumpas yra geras bičiulis, tačiau Trumpas pas, per pastarusius tris metus nieko kito nedarė, kad tik tai griovė PPO. Dėl JAF veiksmų Po dviejų savaičių PPO praktiškai e, ta, taps neveiksni. Tačiau nepaisant to vis tiek e, Brexito rėmėjai e, kalba apie kažkokį, kažkokią šviesę ateitį. Tik ES gali išspręsti šią situaciją ir užtikrinti mūsų da, tolesnę priekybą. Mes norėtume, kad Junktinės karalystės eksportuojančios bendrovės galėtų toliau dirbti ir gyventi, o torių partija tik tai maitina mus kažkokiais mitais ir iliuzijomis. Toliau Kelener iš Renew frakcijos dėl paskutinio klausimo papiojo apeliacinio komiteto krizę. Aš balsavau už e, ir Dabar reikia suvokti, kad gyvename globalizuotame pasaulyje. Ir ESKR partnerystės susitarimas yra labai svarbus įvertinant visus iššūkius, kurie kyla valstybėms Afrikoje, Ramiojo jūros e, vandenino regione, Karibų valstybėse, e, statymo viršenybė, demokratija. E, tie klausimai yra labai svarbus, mes visi turime prisidėti prie to. Ir Europa turi nepamokslauti kažkam, turi uh, įsiklausyti. Uh, ir, taip pat žiūrėti į tai, kaip mes savo iššūkius sprendžiame ir kaip mūsų sprendimai neigiamai paveikia tas valstybės. Taigi reikia bendros parlamentės asamblėjos, reikia skatinti demokratiją, santymo viršenybę, žmogaus e, e, teises ir užtikrinti, kad įstatymo viršenybė būtų įtvirtinta. Ačiū dabar posėdis nutrauktas iki 15 valandos. paní předsedající laba diena kolegos tęsiame posėdį vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai yra pateikti ar yra komentarų jeigu ne protokolas patvirtintas kitas klausimas klausimas į kurį atsakoma žodžiu vartotojų aptarnavimo telefonas 800 ir iš karto noriu steigti žodį klausimo autoriui, ponui Švab. Dvi minutės jums prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė, kolegos. Klausimas, kurį čia svarstome, yra klausimas, į kurį komisija atsako žodžiu. Jis yra susijęs su bendraja rinka ir vartotojo aptarnavimo telefono numeriais. Kalbame apie vietinį klausimą susijusiu su Strasbūru. Vokietijos pilietis teigia, kad jo uošvė gyveno Strasbūre, bet jam labai sunku susisiekti su ligonė, kurioje buvo nes Prancūzijoje yra nemokamas telefono numeris, bet e, Vokietijoje vos iš kelių kilometrų nuo čia tuo numeriu jis negalėjo paskambinti. Mes intensyviai svarstame šį klausimą ir galvojame, ar gali būti tokia situacija. Atkratėme e, traptinklinio ryšio mokesčių, bet piliečiai negali paskambinti ligoninę, pastirauti, kaip, kokia jų giminaičių sveikata greta esančioje valstybėje. Tai turėtų būti dalykas, kuris neturėtų būti komplikuotas, toks telefono linija turėtų būti prieinama, o jeigu tai yra ta valstybinė kliūtis, tai yra problemų tada su bendraja rinka. Ir visi kolegos, kurie yra čia salėje šiandien, nori sužinoti, ką galima būtų padaryti, kad tokią situaciją išspręstume ir kad pasiektume, kad tokios paslaugos būtų teikiamas tarp atslybinių mastų, kad e, vartotojai galėtų pasinaudoti nemokamais telefonų numeriais. Taigi labai svarbu dabar išgirsti komisijos, aišku, atsakymai šį klausimą. Labai ačiū. Dabar noriu steikti žodį komisijos nariai, poniai Gabriel, prašom. Ačiū, ponia pirminkė. Visų pirma, noriu padėkoti parlamento nariams už tai, kad jie atkreipė mūsų dėmesį į šį klausimą svarbų klausimą. Na, pirmiausia, Europos komisija mano, kad svarbu garantuoti galimybę pasinaudoti 800 numeriu ir mes detaliai išanalizuosime šį klausimą. Pirmiausia, kaip jūs sakėte, ponia Švabai, šis klausimas yra labai svarbus skaitmeniniai bendrai rinkai. 800 numeris paprastai naudojamas įmonių tam, kad galėtų teikti, jos galėtų teikti geresnės paslaugas. Tai dažnai e, šis e, telefonas skirtas padėti žmonėms lengvai susisiekti. Ir kadangi 80, 80 nu, nu, numeris yra nemokamas, už jį apmoka įmonė, kuri teikia paslaugas kliento, kad būtų apsaugota, apsaugotume nuo sukčiavimo ir padidintų mokesčių už didesnių, e, už, skambiname iš e, užsienio Europos e, teisė nedraudžia skambinti tokiais numeriais tarpvalstybinio mastu. Tiesiog iki šiol mes negavome daug skundų, bet to negalime pasitikėti. Kalbame apie esminę paslaugą ir konkrečią paslaugą. Aš norėčiau pasakyti, kokios yra mūsų kitos turimos priemonės. Norėčiau kreipti dėmesį, jūs, jūsų dėmesį į elektroninių komunikacijų direktyvą. Kaip žinote, ją pritvirtinama praėjusiais metais. Šis įstatymas teisina įvairias priemonės, kurios leidžia kovoti su iškreipimais tarpvalstybiniu mastu. Ir kadangi ši direktyva turi prisidėti prie vidaus rinkos veikimo, ji turi pradėti veikti nuo 20 metų pabaigos. Komisija gali imtis naujų iniciatyvų ir, aišku, parlamentas gali būti čia mūsų partneris, bet po kitų metų gruodžio mėnesio mes įvertinsime, ar reikia naujų teisės aktų šioje srityje. O iki tol mes seksime šį klausimą, seksime, kaip viskas vyksta. Bendros rinkos rinkimas yra mūsų svarbiausias tikslas. E, mes, aišku, turime politinės valios, turime investicijų, kad e, Europos įmonės turėtų e, galimybių konkuruoti skaitinėje rinkoje ir tuo pat metu sustiprintume vartotojų teisės. Kaip žinote, panaikiname tarptinklinio ryšio mokesčius visoje Europoje, taip pat sumažiname ir tarp valstybinių skambučių kainas Visą tai prisideda prie to, kad Europos vartotojai e, e, pajustų bendros skaitminės rinkos naudai. Ir aišku, mes imsime ir kitų užduočių. Komisija seks, kaip plėtojasi situacija, o dėl to, o dėl 800 numerio, e, jeigu reikės papildomų teisės aktų, mes imsimės iniciatyvos įvertinę situaciją. Dėkojame Jums už šio klausimo iškelimą beje. Labai ačiū. Na, dabar politinių frakcijų vardu pasisakymai, EPP frakcijos vardu, pane Tun. Prašom, dvi minutės Jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė komisijos narė, labai ačiū Jums už tokį ambicingą pareiškimą. E, mes rimtai žiūrime, nes Iš tikrųjų, tokie vartotojo aptarnavimo numeriai labai populiarūs yra bankų, bankininkystės srityje, mobilių ryšių srityje. Jų dėka galima sužinoti informaciją apie kelius, apie vartotojams skirtą informaciją ir taip toliau. Bet išvykęs į užsienį nebegali pagal, paskambinti tokiu numeriu. Esu pati patyrusi e, visą tai. Vietoj to, kad gautum informaciją apie savo teisės, man pasako, kad E, šiuo numeriu paskambinti negalima. Na ir visi galėtų gauti tą informaciją, jeigu galėtų prisiskambinti vartotojų aptarnavimo numeriu. Ir nebegalime gauti specializuotų e, paslaugų iš e, teisininkų, pavyzdžiui, pusės ar kilo nors kito Mano šalyje Lenkijoje sveikatos priežiūros sityje tas nemokamas numeris susilaukia tūkstančių skambučių per, met, per kiekvieną mėnesį. Aš nesuprantu, kodėl tas numeris neprieinamas iš kit, skambinant iš kitų šalių. Jeigu, pavyzdžiui, reikia paramos iš Lenkijos, lygo, lenkiškos ligonės, tas numeris neprasideda plus 48 turime galvoti taip pat apie tokių paslaugų tiekimą ir užsienio kalbomis, jeigu tokie numeriai taptų tarptautiniais. Aš visiškai sutinku su Jumis, ponė komisijos narė, visi žinome, kad techniniai, teisiniai, administraciniai sprendimai reikalingi tam, kad mūsų gyvenimas taptų paprastesnis, kad žmonėms tiesiog būtų lengviau gyventi ir būtų panaikintos kliūtis. Andrėjas Švab teisingai pasakė, mes laimėjome panakinant e, tarptinklinio ryšio mokestį, sumažinant tarptautinių skambučių kainas ir aš esu pasiryžusi dirbti, kad e, užtikrintume, kad nemokamų skambučių, nemokamų linijų plėtra būtų vykdoma. E, ir aš esu įstikinusi, kad šio tikslo mums pasiekti pavyks. Labai ačiū. Toliau socialistų ir demokratų pažangios, pažangiojo alijanso vardu ponia Kumpula Natri, trys minutės. Ačiū pirmininkė. E, džiaugiuosi galimybę e, kalbėti apie e, telekomunikavimą ir piliečių poreikius, apie telekomunikacijų vidaus rinką, kuri yra labai svarbi. Per paskutinę kadenciją Europoje buvo žengti svarbus žingsniai reglamentuojant tarptautinius plotinius skambučius, kai, kurie, kai kurios nuostatos įsigalios tik tai šių metų pabaigoje. Visi žinome tarp tinklinio ryšio istoriją, labai džiaugiuosi tuo, kad išsprendėme problemas. Tačiau e, vartotojo informavimas yra labai svarbi užduotis. Aš, perskait, aš taip pat perskaičiau e, pil, Vokietijos piliečio pa, e, laišką. Jis buvo Prancūzijoje, atostogavo ir norėjo e, sulaukti pagalbos. E, Taigi vartotojai visų pirma turėtų žinoti, kad e, tokie, skambučiai, ar tokie skambučiai yra nemokami. Ir taip pat turime akcentuoti, kad yra ir verslui numatytos užduotis, verslui, kuris nori teikti paslaugas visoje ES, jie suinteresuoti, kad, kad nemokėti kainos už tokią paslaugą. O E, numerį, aštuon, numerio 800 naudojimas turėtų būti numatytas ligoninėms. Ir manau, kad čia yra nemažai potencialo aptarnauti piliečius ir susitarti dėl vienodos kainos visoje Europoje, o ne tik vienoje šalyje, kur yra ta ligoninė. Aš manau, kad e, nebus suinteresuotumo aptar, užtikrinti e, galimybės nemokamai skambinti visur, nes, pavyzdžiui, Suomijoje esanti ligoninė tikriausiai negalės susišnekėti su Graikijos piliečiu. Todėl būtų geriausia, jeigu tokie skambučiai būtų nemokami visiems. Visur. Suomijoje patiktas pasiūlymas, kad šalies e, masto e, pagalbos skambučiai e, nebūtų niekaip apriboti, kad kad e, duomenų e, kiekis numatytas e, tokiems skamučiams nebūtų ribojamas, kad nebūtų nustatyti nustatyta aukštutinė kainos riba, nes jais naudojasi viešosios institucijos. Noriu paklausti, ar komisija išvelgia, mato galimybę tai užtikrinti. Galbūt reikėtų pasilikti prie nacionalinių pagalbos skambučių o nerinktis tokį modelį, kuris nebūtų prieinamas visiems. Aš visada pasisakau už neribotas e, naudojimosi galimybės duomenimis, telefono skambučiais, nes taip skaitmeninės paslaugos tampa prieinamos plačiau. Juk, juk svarbiausias tikslas užtikrinti, kad e, telefonai. E, telefonų skambučiai maž, kainuotų kuo mažiau tai, tai būtų prieinama didesniam skaičiu žmonių. Tačiau kalbame apie tarpvalstybinės paslaugas, reikia kitus klausimus svarstyti ir, žinoma, įvairovė susijusi su kainodara, žinoma. Ačiū. Europos konservatorių ir reformistų frakcijos vardu ponas Bielan dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Per pastaruosius porą metų tikrai daug pasiekėme kurdami bendrą telekomunikacijų rinką. Ji yra labai svarbi vidaus rinkos dalis. Egzistuoja 112 pagalbos skambutis prieinamas visoje ES, taip pat patvirtintas telekomunikacijų kodeksas. Jis e, turėtų būti įgyvendintas iki kitų metų pabaigos. Taip pat priėmėme teisės aktus dėl tarptinklinio ryšio, dėl duomenų taip pat. Bet čia kalbame apie tai, kad įmonės vis dar ieško spragų, kad e, vartotojai mokėtų daugiau. Taip vyksta mano šalyje, Lenkijoje, pavyzdžiui. Tačiau pasiekta didžiulės pažangos. 0800 skambučio prieinamumas vartotojams yra tikriausiai paskutinė užduotis, kurią reikia įveikti, kuriant e, tinkamą vidaus e, komunikacijų, telekomunikacijų rinką. Kita vertus, daugelis tų skambučių yra mm, skirti verslui, kaip kolegija iš Suomijos teisingai pastebėjo. Ir taip pat turėtume nepamiršti, kad verslas jeigu nebus jokių apribojimų, turės daugiau išlaidų, jei skambintojas bus užsienyje. užsienyje. Kita vertus, e, e, tie nemokami skambučiai yra viešųjų paslaugų sritis. Ponas Švabas akcentuoja, kad turi būti prieiga prie medicinės informacijoje. Daugybė Lenkų šiandien dirbačių užsienyje gali naudotis ir skambinti į kitas šalis, nes e, tokia galimybė egzistuoja. Tačiau, kaip sakė pona Tun, jeigu nori sula, gauti informacijos iš ligoninės, skambinamas 0800, e, tai ligoninės nepasieksi tokių skambučių. Todėl labai dėkoju už šią iniciatyvą ir už tai, kad ES įgauna galimybę veikti ir šioje srityje. Toliau ponas Čiūdas. Čiodaru, nematau jo salėje ir todėl dabar žodis ponui Džambatski. Vieną minutį, prašau. Ačiū, ponė komisijos pirmininkė. Pone komisijos narė, ponė pirmininkė, noriu pasveikinti jūsų perinkimu ir palinkėti sėkmės jums uh, dirbant šioje komisijoje. Taip pat noriu pasveikinti, e, pasidžiaugti tuo, kad e, pat, pat, naikintas tarp tinklinio ryšio mokestis ir taip pat noriu, kad tai būtų pasiekta ir Balkanų e, regiono šalise. Kalbant apie 0800 skambučius, turime kalbėti apie tai, kiek tai kainuos. Gyvename ne komunizmo ar socializmo laikais, e, gyvename bendrėje, kurioje yra laisva rinka. Žinoma, piliečiai turi turėti galimybę gauti medicininę informaciją apie savo e, šeimos narius. Todėl reikia ieškoti mm, logiško, praktiško sprendimo. Tikiuosi, kad toks sprendimas ir bus rastas, kad nebūtinai jisai bus greitai rastas, bet linkiu Jums jį tokį rasti. Ačiū. Labai ačiū. Dabar spontaniškai pasisakymai. Mano sąraše tai yra tik ponas Keli. Labą dieną, pačią pirmininkę. Visų pirma, dėkuoju ponui Švobui už tai, kad jis iškėlė šią temą ir dėkoju Europos komisijai, kad ji taip E, gerai išnagrinėjo tą temą. Aš parlamente jau dešimt metų. Ir e, kas kart, kai stoja naujos valstybės, mes sakome, kad bendroji rinka nebus užbaigta, kol nebus skaitmeninė rinka sutvarkyta. Labai daug yra dirbama tų klausimų ir kaip jūs pastebėjote, e, vis, kuo, apie viską turime informuoti vartotojus. Norėčiau sakyti, poniai Gabriel, nes yra puikiai pašnekovė, kad pasiektume Europos parlamente daug, jeigu po kitų penkerių metų mes galėtume pasakyti, kad pagaliau iš tiesų padarėme e, e, vieningą rinką, sukūrėme vieningą rinką. Turime išsiaiškinti, kur yra spragos, kurios egzistuoja, turime stengtis jų atsikratyti, kaip bus tai įmanoma ir aš tikiuosi, kad per penkerius metus mes tą padarysime padaryti. Perdodu žodį Jums. O dabar vėl suteiksiu žodį Europos komisijai, poniai Gabriel, prašom žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėkoju Europos parlamentui už tai, kad šis svarbus klausimas e, yra teikiamas dėl 080 e, numerio. Aš žinau, kad yra siūloma priemonių, kuriomis galėtume uh, efektyviau panaudoti skaitmeninės rinkos galimybės. Aš norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie struktūrą. Petrank Bulenatri klausimas buvo labai aiškus. Ponas Keli taip pat labai aišku klausimą pateikė. Pirmiausia, kodėl skambinimo kaštų yra neįmanoma nustatyti skambant užsienį. Tai yra labai aišku, nes mes čia kalbam e, ne apie kliūtis, o apie vienašalį ekonominį sprendimą kai skambiname iš užsienio, skambučio kainą gali būti sunku nustatyti, nes e, kartais primančios įmonės, primančios šal, šalys kontroliuoja kaštus. E, žinau, kad tai galbūt yra negeriausias atsakymas, bet e, pagal nacionalinius ir Europos teisės aktus yra nedraudžiama iš užsienio skambučius atmesti tiek dabar yra padaryta, kad aš galėčiau jums šitą europietiškiau atsakyti. Pirmiausia, turime galvoti apie elektroninės komunikacijas. Labai aiškiai pasakėme, kad jos įsigalios valstybėse narėse nuo kitų metų uh, rugsėjo, gruodžio 21 dienos. Tačiau kodekse yra numatytos priemonės, kurios leis užkirsti kelią e, iškraipimams per sieną ir taip mes galėsime prisidėti prie bendrosios rinkos išbaigimo. Tokių, išbaigimo, tokių priemonių pavyzdys bendrų maksimalių e, skambučių kainų nustatymo e, Europos komisija iki metų pabaigos turės nustatyti tuos kaštus. E, vienas iš kašto elementų bėgant laikui taip sumažės ir balsinių skambučių ir sujungimo skambučių grėsmė sumažės. Panašu, kad bėgant laikui tos sumos e, dar bus nuosaikesnės. Europos komisija savo ruoštų atidžiai stebės, kas vyksta ir mes žiūrėsime, ar reikės dar tolesnių veiksmų. Taigi dar kartą aš noriu padėkoti Europos parlamento nariams už šią diskusiją. Ji yra naudinga mums. E, mes e, galime ją atidžiai stebėti, kaip aš jums ką tik sakiau, mes ir toliau stengsimės užtikrinti rinkos raidą toje srityje, kad mes galėtumėm užbaigti tas bendrasias priemonės, kurių reikia. E, žinia galėtų būti duota tokia, mes jau žengėme žingsnių į priekį ir jau tokių kaip ši diskusija dėka mes galėsime atidžiau stebėti tendencijas, pokyčius ir to žiūrėsime, ką mes galime stebėti. Žinia, e, technologijos e, keičiasi labai greitai, todėl mums labai svarbu neatsilikti. Labai ačiū ponė pirmininkė, ačiū dar kartą Europos parlamento nariams. Labai ačiū. Gerbimo komisijos narė diskusiją baigiame. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamento svarstymui kito posėdžio pradžioje. Jeigu prieštaravimų nėra, Šią rezoliuciją, patvirtintą per šią dalinę sesiją, perduosiu asmenims pa, ir institucijoms, kurios yra įvardintos šią rezoliuciją. Parlamento posėdį baigiame. Posėdis e, nutraukiamas. Linkiu visiems gero savaitgalio.